So, Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, dass wir anfangen. Und kolegos, siūlau pradėti nuo 26 darbo atvarkės punkto. Turime šiandien aplinkos komitete svečią, daktarą veikiausiai Ludbors, kuris šiandien mums pristatys specialią ataskaitą 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, interesų konflikto valdymas atrinktose ES agentūrose. Taigi nekantriai laukiame jūsų prezentacijos. Prašau, steikiame jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu angliškai, jei jums leidus, gerbimas pirmininkė, Europos parlamento nariai. Dėkuoju už galimybę šiandien su jumis e, susitikti ir pristatyti jums Europos audito rūmų specialų pranešimą dėl interesų konflikto valdymo atrinktose ES agentūrose, kuris buvo praėjusiu metu spalio mėnesį paskelbtas, rengdamasis šiam susitikimui. Kau informacijos iš komiteto kolegų ir sekretoriato apie tai, kad interesų konflikto problemos 2009-aisiais e, buvo pradėtos svarstyti šiame komitete, turiminėje agentūras, todėl galėsiu jums e, dalies savo pranešimo nepasakoti apie tai, kodėl interesų konflikto valdymas yra toks svarbus. Taigi, pirmiausia, noriu pasakoti, kodėl mes pasirinkome šią temą specialiam pranešimui. 2011 pavasarį Europos parlamentas tiksliau biudžeto kontrolės komitetas paprašė audito rūmų išsamei išanalizuoti, kaip agentūrose yra valdomos situacijos susijusios su potencialiais interesų konfliktais per pastaruosius metus. Interesų konfliktus buvo įsivėlusios, tariamai, kelios ES agentūros, apie tai minėjo žiniasklaida, Europos Sąjunga turi daug agentūrų atsakingų už skirtingas sričias, sritis ir šios agentūros dažnai priima svarbius sprendimus susijusius su vartotojų apsauga, e, sveikatos klausimais, transportu, maisto sauga. Kalbant apie interesų konflikto valdymo procedūras. Mes atrinkome keturias agentūras - Europos aviacijos saugumo agentūrą, e, cheminių medžiagų agentūrą, maisto saugos agentūrą ir Europos vaisto agentūrą. Auditas siekia rasti atsakymus į šios klausimus. Ar pasirinktos agentūros tinkamai valdo interesų konflikto situacijas ir mes tengiamės rasti atsakymus dar į papildomus klausimus Pirmasis susijęs su tuo, ar yra pasitelkiamas tinkamos procedūros siekiant suvaldyti interesų konflikto situacijas ir kaip pasirinktos agentūros tinkamai gyvendina e, politinius sprendimus ir procedūras interesų konflikto atvejais. Žinoma, mes tengiamės e, pateikti sutingamos rekomendacijas ir išvadas savo taskaitose. Auditorumas buvo svarbu nustatyti atitinkamus kriterijus ir parametrus, pirmiausiai nesant interesų konflikto apibriešties. Mes manėme, kad EBPO e gairėse pateikiama apibrieštis interesų konflikto yra labai naudinga, taigi reikia pasitelkti minimalius reikalavimus susijusius su svarbiausiu e, pareigūnų, priimančių įvairius sprendimus agentūrose nepriklausomumu ir skaidrumu. Taip pat eh, <clears throat> buvo reikia nusityti kriterijus, kurie bendrai būtų taikomi interesų konflikto situacijoms. Taigi dabar pristatysiu audito išvadas ir rekomendacijas. Mes daugiausiai dėmesio skiriame procedūriniams interesų konflikto valdymo aspektams ir politiniams sprendimams. Pirmoji išvada buvo tokia, kad ES nėra e, veikiančios visą, upim, visą apimančios sistemos, kurioje būtų nustatyti minimalus nepriklausomumo ir skaidrumo reikalavimai taikomi visoms ES agentūroms ir jų darbuotojams, priimant priimantiems sprendimus ir vykdantiems operatyvinę veiklą. Taigi pradėsiu nuo pradžių. Auditrumai nustatė, kad ne viena iš pasirinktų agentūrų tinkamai konfliktų situacijų, interesų konfliktų situacijų nevaldo. Taip pat noriu pasakyti, kad trūkumų lygis ir apimtis atskirose agentūrose buvo skirtingi. Jeigu galite susipažinti su pranešimo e, tekstu, tai 89 skyriuje e, <clears throat> trečiame ir ketvirtame priedė yra parašyta, kad vaistų agentūra ir maisto saugos agentūra vykdo pačią pažangiausią politiką, siekiant suvaldyti interesų konfliktus cheminių medžiagų. Agentūroje veikiančios procedūros ir politiniai sprendimai yra netikslus ir nepakankami, tai tarp aviacijos saugos agentūra apskaitai nei procedūrų, nei e, politikos šios rytė neturi. Bendrai tariant, pasirinktos agentūros nevykdo, neturi pakankamų procedūrų, pavyzdžiui, siekiant identifikuoti <clears throat> interesų konfliktą, nėra paskirta už, už šį klausimą atsakingų pareigūnų ir tą pastebėjome visose tikrintose agentūrose. Be to, trūksta veiksmingumo, aiškių vertinimo kriterijų interesų konflikto arba <clears throat> jeigu tie kriterijai yra nustatyti, tai nėra nusekliai taikomi visose agentūrose. Ypač reikia pažymėti e, cheminių medžiagų agentūroje e, veikiant <clears throat> pastebėtus rimtus trūkumus. Kalbant apie skaidrumą ir metinės interes konfliktų publikacijas e, e, visose agentūrose, išskyrus aviacijos saugos agentūrą, e, metinės ataskaitos susijęs su galimais interesų konfliktais yra publikuojamas, tačiau vienose agentūrose tos deklaracijos yra skelbiamos tinkamiau, kitose ne, ypač tai susijęs su agentūrų vadovaujamomis struktūromis. Taip pat konstatavome, kad cheminių medžiagų ir aviacijos saugos agentūroje buvo aptikta e, papildomų trūkumų susijusių su interesų konfliktų galimų e, informacijos dėl interesų konfliktų viešinimu. Taip pat cheminių medžiagų agentūroje nebuvo pakankamai vykdoma mokymų susijusių su interesų konfliktų valdymas. <clears throat> Ypač tais atvejais, kuomet e, agentūros darbuotojai e, perėdavo į darbą kitose sektoriuose, interesų konfliktai nebuvo tinkamai valdomi. Taigi ekspertų Mm, apeliacinės tarybos ir vadovų tarybos nariai e, netinkamai deklaravo interesų konfliktus, pereidami į kitus darbus, nebuvo tinkamai pasitelktos galiojančios procedūros ir laikomas jų nuostatų. Taip pat e, darome išvadą, kad tik vaistų agentūra buvo taikoma e, dovanų prieimimo politiką, kuri galioja visie, visiems agentūros darbuotojams. Savo rekomendacijų audito rūmai siūlo visose atrinktose agentūrose parengti arba toliau plėtoti interesų konflikto valdymo e, politikas ir strategijas bei reaguoti į specifinę riziką atrinktos agentūros, jų darbuotojai prieš priimant į darbą turėtų būti tinkamai patikrinami dėl interesų konflikto. Tai taikoma visoms atrinktoms agentūroms turi būti nustatomi aiškus kriterijai ir e, tikslai bei nusekliai siekiama jų įgyvendinimo, siekiant užtikrinti skaidrumą visos agentūros veikloje, ypač cheminių medžiagų agentūroje, būtina pagerinti interesų konflikto valdymo e, procedūras, ypač vadovaujamosi struktūrose. Pons ir ponai, žinoma, galėčiau tęsti e, pristatinėdamas auditorumo rekomendacijas, tai užtruktų pakankamai ilgai, tačiau norėčiau pridurti, pripažindamas, kad jūsų komitetas nelabai domisi tuo, kas įvyko anksčiau, tačiau labiau susirūpinęs dėl galimų interesų konflikto at, konfliktų ateityje noriu paminėti, kad vienoje auditorumų rekomendacijoje, tiksliau dviejose, 11 ir 12, siūloma pagalvoti apie tai, kad ES teisėkuros institucijos konsultuodamosi galbūt su kitomis ES institucijomis pasvarstytų apie galimybę e, toliau išplėtoti ES teisinę bazę susijusią su interesų konflikto valdymu pasinaudodama EBPO e gairėmis kaip atspirties tašku. Šiuo metu svarbu pabrėžti, kad auditorumai atliko šį darbą 11 metų spalio mėnesį ir svarbu pažymėti, kad vėliau, paskeitusi situacija, galimai agentūrose nebuvo tikrinama auditorumų. Taigi tiek trumpai, ponia pirmininkė, apie auditorumo atliktą darbą ir sukauptą padarytas išvadas, mes sugebėjome išsamei įvertinti padėtį visose keturiose atrinktose agentūrose. Buvome susitikę su įvairaus rango agentūrų darbuotojais ir pristatėme visas būtinas rekomendacijas, taigi parengėme <clears throat> savo e, Informaciją surinkome ir parengėme išvadas bei rekomendacijas, e, remdamiesi pakankamai tvirtų pagrindų. Tiek, ponė pirmininkė. Taip pat noriu pasakyti dar pabaigai, ponė pirmininkė, kad be konstruktyvaus požiūrio iš visų keturių agentūrų į e, visą auditavimo procesą ir atitinkamų auditorumų darbuotojų pastangų. Nebūčiau turėjęs galimybės susitikti su jumis šią popietę ir pateikti jums šios informacijos, taigi šios pastangas visiems esu dėkingas ir nekantrai laukiu komiteto narių klausimų šią temą. Dar kartą noriu jums padėkoti už galimybę susitikti šiandien. Ačiū. Ačiū, um, Ačiū ponia Lobors. Įdomus pristatymas puiku, kad galiausiai turėsime struktūrinės diskusijas apie interesų konfliktą, remiantis ne vien tik tai incidentais. Kalbėtų sąraše bar, yra Bart Stas, Barš ir aš pats. Ar būtų dar norinčių? Ne. Tuomet Bart Stas pasakys pirmasis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti audito rūmams, nes jie parengė svarbę specialią ataskaitą. Aš esu biudžeto kontrolės komiteto narys ir ten dažnai susiduriu su audito rūmų parengtomis ataskaitomis. Turiu pasakyti, kad ši ataskaita iš ties yra labai solidi. Kalbu apie audito rūmų e, ataskaitų kokybę, kuri apskritai yra gera. Bet šios ataskaitos laukiame jau kurį laiką. ją pradėjo renkti jūsų pirmtakas ir norėčiau padėkoti jums abiems ir jūsų darbuotojams, jūsų komandai už puikiai atliktą darbą. Akivaizdu, kad esmė yra neįvertinti praeitį, bet žiūrėti, kaip bus ateityje. Ir tai yra mūsų komiteto pagrindinis uždavinys - būtent e, žvelgti į ateitį. Na ir, aišku, praeitis, tai yra susiję ir su praeitimi dėl biudžeto įvykdymo ir panašiai. Aš turiu klausimą ne auditorumams, bet komisijai. Savo įžangoje jūs užsiminėte apie rekomendacijas numeris 10 ir 11, kur yra užduodami labai konkretus klausimai Europos komisijai, kur teigiama, kad reiktų komisijai pateikti pasiūlymų dėl to, kiek nuosekliai yra laikomasi tam tikrų taisyklių ir koks yra reguliavimo pagrindas valdant interesų konfliktų situacijas. Taigi mano klausimas štai koks. Ar jūs pozityviai į tai sureaguosite? Na, ir kokio, koks galėtų būti grafikas, kada galime tikėtis pasiūlymų? Ačiū, Korin e, Lepage. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti, ką, ką, tik, ką tik sakė ir Batstais, kad e, ataskaita buvo parengta gerai, ilgai jos laukiame, nes jis svarbi dėl kelių aspektų. Pirmiausia, dėl temos, kuri yra aktuali ir tai, kas yra labai svarbu, būtent, kad mūsų piliečiai pasitikėtų mūsų institucijomis ir mūsų primamais sprendimais. Interesų konflikto klausimas yra dažnai pasikartojantis klausimas, kuris e, sumažina piliečių pasitikėjimą mumis, pasitikėjimą, priimtų sprendimų kokybę ir priimtų sprendimų priežast, priežastimis, kokiu pagrindu jie yra priimami. Taigi aš labai noriu, kad būtų išviešinamos tos problemos, kurios yra susijusios su netinkama sistemos funkcionavimu ir kad būtų atliekami atitinkami korekciniai veiksmai. Uh, Pone pirmininkė, problema yra ta, kaip e, teisingai buvo pasakyta, kad problema egzistuoja ne tik dokumentuose, bet tos problemos kelia padarinių, kelia padarinių sprendimams, kuriuos mes kolektyviškai turime priimti. Aplinkosaugos agentūra paviešino labai svarbę ataskaitą, 800 puslapio ataskaitą, kuri ilga, šios visos dar nesu perskaičiusi, tačiau ten kalbama apie tai, kad priimant sprendimus ir yra vėluojama ir yra atitinkamų anomalijų. Kalba eina apie sprendimus, kurie yra labai svarbus ES piliečiams, jų sveikatai, aplinkai, viešiesiems finansams ir jie priimami per labai ilgą laikotarpį. Yra atliekami tyrimai Tačiau tie, tų tyrimų rezultatai yra kvestionuotini. Taigi, ponė pirmininkė, tai yra esminis klausimas ir aš turėčiau keletą klausimų. Pirmiausia, ar audito rūmai ketina dar kartą grįžti prie šio temos, kad būtų galima pažiūrėti, kiek kokias išvadas padarė kiekviena iš tų agentūrų, ar atsižvelgia į kritinės pastabas, aš manau, kad tai yra labai svarbu. Na ir antrasis dalykas susijęs su Bart Stas užduotų klausimų. Ir tai jau klausimas daugiau orientuojamas komisijai. Ar jūs ketinatės imtis iniciatyvos dar per šią kadenciją, tam, kad tas klausimas būtų išspręstas? Ir kad išsakyta kritika ES, ES parlamento atžvilgių, lobistų atžvilgių, kad to, tos kritikos sumažėtų, laikantis griežtų taisyklių ir kontroliuojant, akcentuoju žodį, kontroliuojant interesų deklaracijas ir išsiaiškinant interesų konfliktų situacijas, dėl kurių gali būti taikomos nuobaudos. Taigi, ponė pirmininkė, mes norime, kad mūsų priimami sprendimai būtų aukštos kokybės ir turime sustiprinti piliečių pasitikėjimą mūsų agentūromis, tai yra labai svarbu. Ir labai svarbu, kad mums, parlamentui, tarybai, komisijai pri, tuo atžvilgiu komisija, taryba ir parlamentas priimtų atitinkamus sprendimus. Dėkuoju. Dank, Kurin Lipaš. Ačiū, Kurin Lipaš. Noriu steigti galimybę daktarui Liudbors sakyti, nes buvo užduota. Ne, pirmininkas atsiprašom, dar suteikiu žodį ponui Gerbrandžiui. <clears throat> Taigi negalime pamiršti pranešėją ir suteikiu žodį pono Gerbrandžio. Aš pats save įtraukiau į kalbėtojų sąrašą, kuomet prieš kelias minutės sėdėjau jūsų kėdėje. Aš manau, kad pirmiausia, Europai svarbu turėti e, stipres, autoritetingas agentūras, todėl labai svarbu išspręsti interesų konfliktų problemas. Tačiau tai nereiškia, kad nebus jokių kontroversiškų agentūrų sprendimų, e, išsprendus interesų konflikto problemą, nes gali, tai yra agentūros sprendimų prieimimo dalis. Tačiau reikėtų struktūrinės diskusijos apie tai, o ne tik įvykus kažkokiems incidentams, kaip buvo pastarosius metus. Šįryt biudžeto kontrolės komitete buvo surinktas klausimas su agentūromis dėl 11 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir ši e, specialiai ataskaita, specialus pranešimas, kurį aptarinėjome jau šįryt, turiu keletą pastabų ir klausimų audito rūmų nariui. Pirmiausia, visiškai pritariu jūsų rekomendacijai kad reikia sukurti e, savo gairias, nes e BPO gairias nėra pakankamas e, dalykas, jos neatspindi visų problemų, su kuriamis susiduria agentūros, pavyzdžiui, PPO gairės kalba tik tai apie organizacijų darbuotojus, o ne apie išorės ekspertus. O tai yra vienas kontroversiškiausių klausimų agentūrose. Taigi aš dėl to visiškai pritariu ir norėčiau taip pat ir komisijos paklausti, kokia yra padėtis šiuo aspektu. Turiu auditorumų nariui klausimą, kokie interesų, kokius interesų konfliktus jūs analizavote. Vienas yra, kuris nepaminėtas jūsų ataskaitoje, bet jis svarbus, tai yra interesų konfliktas tarp pačios agentūros ir jos valdym, valdybos kur yra visų valstybių narių atstovai, labai dažnai nacionaliniai interesai atsispindi e, jų elgesyje valdyboje ir tai jau savaime gali būti interesų konfliktas, nes e, tai negali, gali netitikti agentūrų interesų. Taip pat yra agentūrų, kur e, yra nacionalinių atstovų valdybose, nacionalėse agentūrose. Ir tai aiškus interesų konfliktas, nes nacionalinės institucijos dažnai vertinamos kaip uh, Europos agentūros tiesioginės konkurentės. Taigi mano klausimas yra, kodėl jūs neįtraukėte tokių atvejų į savo tyrimą. Galbūt ateityje galėtumėte tai patirinėti. Ir galbūt tada galėtume aptarti apskritai nacionalinio atstovų vaidmenį valdybės, valdybose, nes manau, kad e, subrendusios nepriklausomos agentūros neturėtų e, turėti valstybių narių atstovų, kurie žiūrėtų, e, stovėtų jiems už nugaros ir, ir, ir paisytų savo interesų, nacionalinių interesų. Šįryt EFSOS vykdomasis direktorius pateikė pareiškimą, kad jie nori paeksperimentuoti su vidaus žiniomis, ypač tose srityse, pavyzdžiui, kaip e, GMO, e, maisto priedai ar papildai, be išorės ekspertų iš universitetų, verslo įmonių ir panašiai. Jie norėtų turėti daugiau ekspertų viduje, panašiai kaip daroma Junktinėse valstijose, kur agentūros yra labai stiprios ir nepriklausomos, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos agentūra Mano klausimas tiek komisijai, tiek auditorumams būtų, ar toks nebūtų geresnis sprendimas siekiant garantuoti visišką nepriklausomumą, ar tai nebūtų geriausias būdas išspręsti interesų konflikto problemą ir ar mes esame pasirengę uh, už tai sumokėti, nes uh, tai kainuotų daug brangiau negu dabartinėje sistemoje. Ačiū, sako pirmininkas. E, toliau Mišel Rivazy. Donc, on aborde un sujet. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai dėl interesų konflikto problemos pritariu kolegoms, kad būtina užtikrinti kontrolę, tačiau e, kontrolė be sankcijų nėra labai naudinga. Mes nesiekime vien sankcijų taikymo politikos vykdyti, tačiau tas sankcijas vis tiek kažkur reikėtų pritaikyti. Visi interesų konfliktai pasitaikė agentūrose, dažnai e, atmetami dėl jų priekaištai teigiant, kad ekspertus paskiria valstybės narės. <clears throat> Taigi, jeigu ekspertai yra skiriami valstybių narių, Tačiau jeigu tie ekspertai neatitinka e, nustatytų kriterijų, jie neturėtų būti samdomi tam, kad būtų išvengiama interesų konfliktų. Komet e, direktorius e, agentūros ar kokio nors generalinio direktorato įsipainio interesų konflikto ir nepateikia savo viešų privačių interesų deklaracijos, tai aš nelabai suprantu, kaip yra įmanoma, kad tokia situacija pasitaikytų, <clears throat> turint omenyje, kad kitose institucijose šiuo atžvilgiu taikomas drakoniškos priemonės. Jeigu konkurencijos generalinis direktorius yra atsakingas už pramonę ir iš jo nereikalaujama interesų galimo konflikto deklaracijos, tai aš nelabai suprantu, kodėl taip elgiamasi. Net ir komisijos lygmenių, kuomet ponas Mišel Petit buvo paskirtas etikos komiteto vadovu, <clears throat> e, e, turint omenyje, kad jis anksčiau, tiksliau, e, buvo komisijoje teisės skyrius generalinis direktorius, E, prieš tai, o dabar jisai dirba advokatų kontoroje, kurie atstovauja Philip Morris interesams tabakų pramoniai. Kaip Europos parlamento nariai gali taikstytis su tokiu paskirimu į etikos komiteto vadovus, nes čia esame aiškaus interesų konflikto, tuo tarpu komisija dėl to nesuka savo galvos. Manau, kad reikia E, kontroliuoti, e, aptikti galimus interesų konfliktus visose agentūrų lygmenyse, visose komisijos lygmenyse ir taikyti atitinkamas sankcijas. Pirmininkas, ačiū. Dabar steiksiu žodį daktarui Ludbors ir paprašysime atsakyti klausimus ir sureaguoti pastabas. Uh, all, like Stas, uh, for... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Štasui už malonius žodžius apie mūsų nuveiktą darbą. Jis teisingai paminėjo, jis buvo inicijuotas mano pirmtako specialiame pranešime, kurį parengė ponas Ošyma, kolega iš Airijos, o kai aš perėmiau šį darbą praėjusiais metais, aš perėmiau šį darbą praėjusiais metais, dėl ponios Lapa aš pastabų kokio kokius tolesnius veiksmus numato rūmai e, toliau. E, kaip ir visų ataskaitų atvejais, e, rūmai pagalvos, kaip galiausiai toliau elgtis su šiuo klausimu. Šiuo atveju, aš manau, šiam komitetui bus įdomu, jeigu aš paminėsiu, kad praėjusiu metu pabaigoje komisija parengė taip vadinamą kelio gairias dėl bendro požiūrio, dėl ES decentralizuotų agentūrų kur be kitų klausimų numatyta e, spręsti ir interesų konflikto klausimą. Jeigu neklistu, numatyti terminai šiems veiksmams yra šių metų pabaiga. Ką aš noriu pasakyti? Mums bus daug prasmingiau, jums taip pat turbūt palaukti, kol agentūros sukurs savo iniciatyvą dėl e, na, politikos ir procedūrų ir įgyvendins jas, tuomet mums būtų geras e, momentas e, patikrinti, kas vyksta. Ar situacija pagerėjo ar ne. Šiuo metu galiu pasakyti, kad rūmai, aišku, seks šį klausimą, tačiau klausimas yra, kada būtų vertingiausia tai daryti. Bet, žinoma, mes šio klausimo nepamiršime. Dėl pono Gabrandį užduoto klausimo. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, bent jau iš mano pozicijos žvelgiant, mes stengiamės visada pateikti kaip galima visapusiškesnį vaizdą, norime įsivaizduoti visas konfliktinės situacijas ir tą, kaip, kur jūs minėjote. Ataskaitos pradžioje mes išvardėjome, išvardėjome taip vadinamas vidinės rizikas, kurios yra, kyla iš pačių agentūrų veiklos, kai nacionaliniai atstovai E, ir atsovavime valdyboje ir po to kontaktuoja su nacionalinėmis agentūromis. Tai nepapolė ne, ne, ne iš mūsų akiračio. Ir šiuo metu aš e, manau, kad mes stengiamės apimti visas, e, visus konfliktų tipus. Ir toliau, jeigu teisingai supratau, vidinių išteklių panaudojimas, apie ką kalbėjome, kalbant apie vieną agentūrą. Čia, man atrodo, būtų atsargesnis požiūris. Taip, aš sutinku, jeigu tai būtų padaryta, tai būtų brangesnis kelias. Klausimas yra, ar tai e, suformuoja tinkamą balansą ir kur galima nuvesti tą liniją balansą tarp kainos ir naudos. Aš nesu specialistas, tačiau aš manau, kad, kad tai yra užduotis, kad reikia, tokios užduoties reikia imtis ir nustatyti, koks būtų tinkamas balansas, ar daryti kaip yra, ar turėti savo ekspertus. Nes klausimas nėra toks paprastas. Kai kurie ekspertai, kai kuriems ekspertams gali būti sudėtinga mm, jų profesinės ar akademinės karjeros prasme imtis tokio darbo. Aš problemą matau, tačiau neturiu lengvo, paprasto sprendimo. Ir toliau dėl, dėl ponios Rivasi e, pastabos. Aš, ponia, taip sutinku su jumis pagal mūsų rekomendacijas mes stengiamės būti labai išvalgus ir sakyti, kad ES teisės aktų leidėjas turėtų pasvarstyti, kaip ES reguliavimo sistema turėtų būti plėtojama toliau. Asmeniškai aš sakyčiau, kad jūs teisi. Tai reikia daryti ne tik agentūrų atžvilgių, tai reikia daryti ir agentūrų, ir visų institucijų atžvilgių, ir kitų įstaigų, kaip pavyzdžiui bendrų įmonių E, atžvilgių. Visiems turėtų būti taikoma ta taisyklė, tačiau reikia aišku nustatyti, kokie ligmens bendri klausimai turi būti keliami ir, ir kokie klausimai turėtų likti. E, pavyzdžiui, agentūrų sprendimui. Aš įsivaizduoju, kad kai kurie klausimai geriau būtų sprendžiami agentūrų lygmenių. Ačiū pirmininkė, man atrodo, atsakiau į visus klausimus. Dank, Dr. Ačiū daktarui Ludbors už atsakymus, už tai, kad pristatėte savo pranešimo išvadas rekomendacijas. Tampa aišku, kad ir kitoms institucijoms reikia vienur ar kitur pasitemti, tačiau Nuolat reikia stengtis tobulėti ir gerinti padėtį ir tą dar kartą parodė jūsų pranešimus. Labai ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas yra medaus dalinės direktyvos keitimas. Panas Tas, pirmininkė, aš uždaviau klausimą taip pat komisijos atstovams, nežinau, tai ar jų atstovų yra salėje, ponė Lepaš kalbėjo apie 10-11 išvadą, kurios yra skirtos komisijai. Jeigu komisijos atstovų yra salė, galbūt kas nors galėtų atsakyti. Jeigu jų nėra, tai būtų neblogai pareikalauti iš komisijos atsakymą raštu. Ar yra komisijos atstovų ir gali atsakyti šios klausimus? Prašau. Pane pirmininkė, iš tiesų. Aš esu Sanko generalinio direktorato atstovė ir negaliu kalbėti už visus generalinius direktoratus, tačiau galiu atsakyti į mūsų direktoratui skirtus klausimus susijusius su generalinės e, direktorės vienos iš agentūrų pasiūlymo įtraukti daugiau EFSA darbuotojų e, į e, mokslinio tyrimų išvadų rengimą. Aš manau, kad e, kaip ir siūlo auditorumai, būtina pasverti sąnaudas ir galimą naudą tam, kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvyra ir aukščiausio lygio ekspertizė. Mes ketiname su EFSA bendradarbiauti toliau, kad e, to pasiektume. Šiandien ryte komisijos atstovai minėjo, kalbėdami apie rekomendacijas, parengti bendras, bendrus kriterijus, kuris būtų užtikrinama agentūrų nepriklausomybė, tarp institucinė darbo grupė, kuri atsakinga už agentūras, pradėjo renkti atitinkamus pasiūlymus, tai yra 33-35 veiksmai yra rengiami, generalinis sekretoriatas prižiūri ir koordinuoja šios veiksmus 2013 metų eigoje turės būti pateikti konkretus pasiūlymai, aišku, bendradarbiaujant su agentūromis ir derinant veiksmus. Pirmininkas, ačiū, kad atsakėte šios klausimus. Kitas darbo tvarkės punktas yra medaus direktyva ir norėčiau suteikti Žilį Gerling žodį dabar yra pranešėjai. Thank you. This one's working. Ačiū. Aš trumpai pristatysiu savo pozicijos dėl šio pranešimo logiką, argumentus. Pranešimas e, gan paprastas. Komisija dėl dviejų priežasčių nusprendė peržiūrėti šią direktyvą pirmiausia išsiaiškinti teisiniai medaus ir žiedadulkių pagrindą. Taip pat direktyvą sudarinti su Lisabono sutarties nuostatomis, minėje konkrečiai deleguotusios aktus. Dėl pirmojo klausimo Teisingumo teismo sprendimas 11 metų rugsėjo mėnesį jame teigiama, kad Medus, kuriame yra genetiškai modifikuotų žiedadulkių, turi būti laikomas kaip maistas, kuris, iš, kuris pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų turinčių ingredientų. Toks yra teisiš, teisinis apibrėžimas, o žiedadulkės yra, apibrėžime teigiama, yra medaus ingredientas. Dabar komisija šiuo naujų pasiūlymų bando pakeisti šią apibrėžtį ir teikti, kad žiedadulkės yra natūralus produktas įeinantis į medų, o ne ingredientas. Taigi, tai medus yra, žiedadulkės yra vienintelis medaus ingredientas. Sudėdamoji dalis. Tai yra reikalo esmė. Taigi, dėl šių priežasčių išsiaiškinus visus įrodymus ir išklausus įvairių suinteresuotų grupių. Džiaugiuosi, kad tai atitinka kodeks. Ir taip pat vartotojai taip pat mano, kad medus yra vienas produktas, tai nėra atskirų ingredientų visuma. Dėl tos priežasties aš pritariu šiai komisijos pasiūlymo daliai su šiokiais tokiais pakoregavimais, kaip pamatysite mano pranešime. Taigi nemaniau, kad reikia iš esmės kažką keisti, atsižvelgiant į tai, kas buvo daroma šiame komitete dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Dėl suderinimo su Lisabono sutartimi čia yra problemų. Aš laikausi lygiai tokios pačios pozicijos, e, kuri yra ir taip vadinamojo pusryčių direktyvoje. Komisija siūlo keitimą, direktyvos priedų keitimą vykdyti per deleguotusius aktus. Ten yra kalbama apie sudėtį, apibrieštis ir panašiai. Ir tai yra tie elementai, kad tai, ką mes perkame ir kas yra įvardinta kaip medus, iš tiesų būtų medus, išsakant jo vientisumą. Uh, Tai, e, mano manimo, yra esminiai direktyvos elementai, kadangi apibrėžiama tiksliai tai, ką galima pateikti rinką, vadinant tai medumi. Pagal sutartį teisės aktų leidėjas gali tokius įgaliojimus suteikti komisijai tik tuo met, kai keičiami neesminiai direktyvos elementai ir savo pakeitimuose aš išbraukiu galimybę keisti priedus suteikiant e, tą galimybę komisijai per deleguotusius aktus. Tai, yra, tai nėra esminiai, tai, tai nėra nesminiai ir neženklus pakeitimai, tai yra svarbus pakeitimai, dėl to jie turi eiti per įprasnę sprendimų prieimimo procedūrą. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų komisija pritarė be jokių išimčių teismo sprendimui dėl to, kad reglamentas dėl genetiškai modifikuotų organizmų turi būti taikomas medui kaip ir kitiems maisto produktams. Aš tai pozicijai pritariu ir man atrodo, kad čia nieko keisti nereiktų. Iš, anksti, iš ankstinių diskusijų su šešėliniais pranešėjais, na, diskusijų net nebuvo, keitėmės elektroninio pašto žinutėmis, bet suprantu, kad čia kyla problemų. Ir per susitikimą šiandieną, aš tikiuosi, mes galėsime išsiaiškinti tuos nesusipratimus ir surasti bendrą poziciją. Labai e. ačiū. Pone Hübner atstovauja Europos liaudės partijos frakcijai šiandien pavaduoja poną Pėtelį. Aš norėjau dalyvauti diskusiją. SRD frakcijos vardu Linda Makevan kalbės. Yes, I'm Mike. Aš kalbėsiu pono Tabadžiai e, vardu, tiesiog perskaitysiu jo pareiškimą šiam komitetui. Pone Gerling tikriausiai atsižvelgia į poveikio vertinimo studiją, na, pažiūrėsim, kaip jis sureaguos. Teismo teismo sprendimas Bav Bavarija prieš Bablok tai yra bitininkų asociacija. Šioje byloje yra išaiškinimi tam tikri neiškumai dėl GMO teisės aktų. Konkrečiu šiuo atveju trūksta bendrų priemonių ir dėl to medus užtešiamas geniškai modifikuotomis žiedadulkėmis. žiedadulkėmis. Tai yra rimtas klausimas ir jį reiktų deramai aptarti. Europos komisijos pasiūlyme yra pateikiamas tik tai techninis sprendimas. Priešingai teisingumo teismo sprendimui komisija siūlo, kad šie dadulkės turėtų būti laikomos natūraliu medaus komponentu, o ne ingredientu. Suinteresuotos grupės nesutarė šiuo klausimu, tačiau jeigu mes žiedadulkės laikome natūralia sudedamąją dalimi, tuomet neatsižvelgiame į GMO reglamentus. nes genetiškai modifikuotų organizmų reglamente kalbama apie procentą genetiškai modifikuotų organizmų, kada jau reikia pranešti apie tai vartotojams. Yra 0, nuo 0,5 iki 0,9 procentų. Čia tą padaryti bus sunku. Taip pat ir etiketėse pateikiama informacija gali būti netiksli. Ir Dėl šios priežasties socialistai paprašė, kad būtų atlikta poveikio vertinimo studija, tą turėtų padaryti parlamento tinkamos tarnybos ir norime atidėti pakeitimų pateikimo terminą. Vielen Dank, Frau Reimers. Ist die... Ačiū, ponė Raimers ir liberalų pranešėja. Prašau, jie žodis. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad labai dėmiai perskaičiau ponios Gerling pranešimą. Pritarčiau teiginiui, kad žiedadulkės yra natūralis sudėdamoji medaus dalis, o ne ingredientas. Teisingumo teismo sprendimas minėtas ir jo padariniai todėl turi būti apsvarstyti, nes e, dabar bitininkai nežino, kaip turėtų elgtis ir e, šiuo metu e, nėra dar nusistovėjusių procedūrų, kurias pastaukus galima nustatyti genetiškai modifikuotų žiedadulkių dalį meduje, todėl <clears throat> jeigu būtų įrodyta, kad to žiedadulkės genetiškai modifikuotos, tai bitininkai patirtų didelės finansinės žalos. Apie tai irgi niekas niekur nekalba. Taigi reikia atitinkamo poveikio įvertinimo, kad būtų galima susidaryti aiškesnį vaizdą dėl galimai patirsimos bitininkų žalos ir pranešėja kreipia dėmesį į tai, kad būtina čia pristaikyti prie Lisabono sutarties nuostatų, kad išvengtume jau įprastų diskusijų su komisija dėl teisės aktų interpretavimo nes tvirtinant pastaruosius pranešimus tokių ginčių pasitaikydavo nuolat, kadangi skirtingai interpretuoja e, komisija, taryba ir parlamentas Lisabon starties atitinkamas nuostatas, reikia gal vėlė šias rytais aiškinti. Pritariu pasiūlymams dėl sprendimų nukelimo ir poveikio įvertinimo tačiau turime elgtis labai apdairiai, nes jeigu poveikis bus vertinamas pakankamai ilgai, tai taip pat atneš žalos bitininkams, nes kol kas e, tuo tarpu bus neaišku, kaip ką reikia žymėti ir ženklinti, jeigu bus nuspręsta atlikti poveikio įvertinimą. <clears throat> Tai tą turėtų padaryti komisija, kuri turi pakankamai ekspertinių gebėjimų, būtų galima sutaupyti lėšų, samdant vertintojus iš išorės. Tintamenyje, kad e, jau buvo kalbėta apie tai, vertinant biudžeto vykdymo patvirtinimą, kad e, įvairūs išoriniai poveikio įvertinimai e, kainuoja pakankamai daug, o šiaip pritarčiau ponios Golink pasiūlymams, kurie išdėstyti pranešime. Ačiū poniai Raimers, dabar ponas Stas. Ehm, Ačiū pirmininkė. Žinoma, rengdami teisės aktus mes jų nerengėme, sėdėdami dramblio kaulo bokštą, kadangi nuo, pir, nuo pirmojo šešėlinių pranešėjų posėdžio įvykus gruodžio mėnesį Strasbūre šešėlinių pranešėjai susitiko dar kartą. Ir buvo tam tikras netikrumas, neiškumas dėl kitų šalių pozicijų dėl šio pasiūlymo. Aš pats kontaktavau su atstovais iš Prancūzijos ir Vokietijos. Ir per šešėlinių pranešėjų posėdį aš paklausiau pranešėjos, ar nebūtų gerai paprašyti poveikio vertinimo, nes atstovai šių dviejų šalių e, labai nerimavo dėl šio pasiūlymo. Nemačiau kaip 19 organizacijų iš 11 šalių didelių ir mažų. E, sąrašas e, įspūdingas Maltija, Švedija, Vokietija, Luksemburgas, Graikija, Kipras, Ispanija. Visos šios organizacijos prieštarauja šiam pasiūlymui, nes jos bijosi, kad komisijos pasiūlymas, pasiūlymo poveikis gali būti labai neigiamas jų veiklai. Todėl mes atsidūrėme keistoje situacijoje. Kaip atsitiko? nuo ko viskas prasidėjo. Viskas prasidėjo nuo to, kad kai kas, kai kam Vokietijoje nepatiko tokia situacija. Galiausiai buvo pradėta teisingumo teismo byla, buvo pateiktas sprendimas, kuris tiko visiems, jis buvo aiškus. Dabar komisija pateikė pasiūlymą ir dabar netikrumo dar padidėjo. Taigi klausimas, kur kelia socialistų ir demokratų frakcija ir ponas Petrelė iš EPP, su kuo aš sutinku, jie siūlo atlikti poveikia vertinimą. Kadangi daug organizacijų to reikalauja, tai būtų prasminga. Po sustikimo gruodžio mėnesį mes komunikavimą labai konstruktyviai ponė, pranešė elektroniniu paštu. Aš džiaugiuosi, kad jūs taip konstruktyviai ir operatyviai atsakėte į mūsų e, elektroninius laiškus, tačiau mums reikia išspręsti likusius klausimus. Jeigu žiedadarkas bus laikomas e, medaus sudėtinė, natūralia sudėtinė darimi, ką tai reikštų ženklinimo reikalavimų prasme? Ir ką tai reikštų atsižvelgiant į maisto produktų teisės aktus? ką tai reikštų valstybėms narėms, kalbant apie bitininkų apsaugą ir kokių priemonių būtų įmamis, jeigu būtų rasta genetiškai modifikuotų žydadulkių. Kokios būtų ekonominės pasakmes bitininkams ir jų veiklai. Gali e, sumažėti vartotojų pasitikėjimas puikių natūralių produktų medumi. Ir klausimas, koks bus neigiamas poveikis žemės ūkiui, ekosistemams ir galiausiai kyla klausimas, ką šis pasiūlymas reiškia e, dėl jo poveikio skaidrumui. Ir čia aš turiu konkretų klausimą komisijai, matau, kad ponas Puklė yra čia. Aš bijau, kad yra vienas sprendimas, kurio, kuris pamirštas. Aš manau, kad yra alternatyvus sprendimas. Jeigu panaudotume maisto ženklinimo nuostatas, būtų įmanoma parengti sąrašą maisto produktų, kuriuos laikome kur ingredientų sąrašo nereikia. Pavyzdžiui, kalbant apie sūrį, nereikia visų ingredientų paminėti. Jeigu tą patį padarytume ir medaus atžvilgių, tai galbūt mums pavyktų išvengti neigiamo viso šio pasiūlymo poveikio. Taigi, rezumuojant, manau, kad yra likę per daug neatsakytų klausimų, kad galėtume toliau eiti į priekį. Aš pritariu labai konkrečiam tiksliam pono Tabaždai e, klausimui, kurį perskaitė kolegė Mak Makaven. Ir manau, kad kolegos iš APP sutiktų, kad e, būtų parengtas parlamento tarnybų poveikio vertinimas. Ta rytoj tikriausiai galėsime aptarti per koordinatorių posėdį, bet e, Aš kreipiuosi kolegas, kad jie pritartų dar. Toliau Jolanta Hübner. E, Europejski Trybunał Sprawiedliwości. E, Ačiū, Europos teisingumo teismas. Norėjau užtikrinti, kad visapuška informacija būtų pateikiama vartotojui. Nes e, <clears throat> Tačiau šiuo atveju mes nenumatėme, kalbėdami apie, priimdami tinkamus teisės aktus, kad tokia atveju kaip su medumi, nes bitininkai e, žiedadulkių papildomai į medų nemaišo, o jos patenka natūraliai į medų jo rinkimo proceso eigoje. Nes taip nėra, kad bitininkas gali šokią tai dalį žiedadulkių, nukratyti nuo bitės ir įdėti į medų. Taigi manau, kad dabar praktiškai pagal teisingumo teismo sprendimą galima daryti išvadą, kad medų galima į atskiras dalis suskaidyti ir jas atitinkamai komponuoti, tačiau taip iš tikrųjų nėra, mes turime kitokį požiūrį pasirinkti šiuo atveju, nes čia tikrai pateksime į absurdišką situaciją, nes dirbtiniu būdu negalima atskirti medaus atskirų komponentų ir įvardinti jo atskirų sudėdamųjų dalių, nes čia mes patys save stumėme į teisinį absurdą ir visiškai pritariu pranešėjos nuomoniai ir toliau jai pritarsime. <clears throat> nes šiuo atveju turime taikyti atitinkamą išimti bitininkams. Aš manau, kad būtina užtikrinti informavimo galimybę apie tai, kad vienas ar kitas produktas gali būti užterštas GMO, tačiau tikrai čia nereikia tokius absurdus leistis, ponė Lepaš, žodžiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiek tiek esu nustebusi dėl to, kokį teisinį sprendimą prieėmė Teisingumo teismas ir koks susikūrė teisinis absurdas, teisinis kazusas. Na, pradžioje norėčiau dar pasakyti, kad nemanau, kad čia reiktų dabar Teisingumo teismas Vilnius turėtų būti tikslas. Tai turėtų būti tik padarinys. Ir pritariu tam, ką sakė kolega Bartstas. Jeigu norėt, norime, kad žemdirbėjai ir konkrečiai bitininkai laikytųsi to, kas buvo nuspręsta teisingumo teismo sprendime, tuomet e, iš tiesų turime tą padaryti, bet nes priešingą atveju taip išeitų, kad mes e, raginame nesilaikyti teisingumo teismo sprendimo ir aš tam nepritariu. Dėkoju norėjau tik tai perskaityti jūsų pavardę. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, aš irgi pritariu tam tiems, kurie iškėlė klausimą, ar tikrai vertėtų dabar prieštarauti teismo sprendimui ir sakyti, kad žiedadulkės nėra ingredientas, o sudėdamoji dalis. Jums gali atrodyti tai nereikšmingi dalykai, tačiau jie yra reikšmingi vartotojai. Taigi čia kyla klausimas, ar meduje yra daugiau negu 0,9 procento GMO, ar ne? O tas klausimas žiedadulkės ar ingredientas ar sudedamoji dalis, tai yra irgi svarbu vartotojui. Ir aš manau, kad e, teismo sprendimas ir teismo pozicija yra teisinga. Taip pat svarbu, kad tie dalykai būtų tinkamai ženklinami. Turime nepamiršti, ką apie tai mano ir Europos bitininkai. Jie pritarė teismo sprendimui, tai reiškia, kad žiedadulkės reikia suprasti kaip ingredientą, o ne sudedamąją dalį. Aš manau, kad reikia paremti ir importuojamą iš trečių šalių medų, nes jeigu pažvelgtumėme medaus gamybą Europoje, matome, kad didelė dalis medaus yra parduodama Europoje ir medus yra iš tų šalių, kur nedaugiau, kur medus nėra užteštas GMO produktais daugiau nei 0,9 procento. Aš manau, kad e, tokiu būdu būtų galima paprasčiau importuoti medų iš Latino Amerikos. Aš nemanau, kad taip jau yra sudėtinga paremti ne Europos rinkas. Aš manau, kad turime tą padaryti kuo galima greičiau ir dėl to poveikio vertinimas yra reikalingas, kad mes galėtumėme išspręsti tuos klausimus ir pažiūrėsime tuomet, ar Teisingumo teismo sprendimas yra teisingas ir atitinka ekspertų išvadas. Nes dabar, dabartinė situacija tikrai mūsų netenkina. Dėkoju. Pasisakė visi kalbėtojai, dabar žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Girling parengus pranešimą. Norėčiau padėkoti širdingai, kadangi pranešimas eina tą pačią linkmę kaip ir Samko generalinio direktorato pasiūlymas. Jeigu man leisite, ponė pirminkė, mano kolegė iš Žemės ūkio generalinio direktorato irgi pasisakys e, būtent apie tą dalį, kur kalbama apie sudarimą su Lisabono sutartimi. Dabar periname prie medaus ir žiedadulkių. Mes pritarėme ponios Lepaž pozicijai, kuri teigia, kad negalime kritikuoti teisingumo teismo. Mes pritarėme teismo sprendimui be jokių problemų. Teisingumo teismas savo sprendime pateikia atsakymą į teisme iškeltam klausimui teis, klausimas buvo iškeltas pirmiausia Vokietijos konstituciniam teismui. O Teisingumo teismas įvertina situaciją rem, remdamasis veikiančiais teisės aktais, pabrėžiu žodį veikiančiais. Na ir veikiantys teisės aktai, tai yra medaus direktyva, aiškiai neišdėsto pozicijos šiuo klausimu. Dėl to ir reikėjo interpretuoti direktyvos nuostatas ir Teisingumo teismas tas direktyvos nuostatas interpretavo taip, kad jų manimų žiedadulkės yra ingredientas. Visi specialistai teigia, kad, ingre, kad žiedadulkės nėra medaus ingredientas. Tai nėra tas produktas, kurį bitininkai papildomai prideda, gaminant medų. Žiedadulkės yra sudedamoji dalis. Na ir mes kaip teisės aktų kūrėjai turime pakoreguoti teisės aktus, įnešti daugiau aiškumo ten, kur trūko jo. Tai reiškia, kad mes tikrai nenorime išvengti Teisingumo teismo sprendimo vykdymo, ne, negalime to padaryti. Teisingumo teismas teigia, kad visi teisės aktai dėl genetiškai modifikuotų organizmų taikomi ir žiedadulkėms, visos taisyklės konkrečiai dėl uh, E, procentų ir panašiai. Taigi mes tai taikome. Žinoma, anksčiau mes to dar nedarėme, nes manėme, kad medus yra gyvulinės kilmės produktas ir todėl tam produktui GMO teisės aktai nėra taikomi. Tačiau dabar šiame jau pasiūlyme mes siūlome pakoreguoti situaciją ir teigiame, kad e, žiedadulkės yra sudedamoji dalis, o ne ingredientas. Mes nenorime išvengti teisingumo teismo sprendimo, tiesiog naujame pasiūlyme teigiame, kad jūs, teisės aktų prieimėjai, jūs ir taryba turi atitinkamai pakoreguoti veikiančius teisės aktus. Dabar svarbu yra tai, kad e, būtų užtikrinamas aiškumas. Šiandieną iš ties neiškumo yra daug, nes e, žiedadulkės genetiškai modifikuotos žiedadulkės ne, neleistinos meduje. Na ir mes turime išsiaiškinti, ar tokios žiedadulkės, kol neišsiaiškinome, ar tokios žiedadulkės neturi įtakos sveikatai, aplinkai, bičių sveikatai ir panašiai. EFSA atsakė, kad neigiamos įtakos, neigiamo poveikio nėra. Ta sakė ir Monsanto. Jie pateikė reikalavimą, kad žiedadulkės išanalizuotų EFSA ir kad išduotų leidimą kas ir buvo padaryta. Taigi, geniškai modifikuoti organizmai, kurie nėra autorizuojami ES, bet yra autorizuojami trečiosiose šalyse, vėlgi medaus atveju turi būti išanalizuojama, ar neviršėmos yra ribos e, žiedadulkėse, tas tai yra Argentina, Kanada, kurios eksportuoja medų, 50 procentų medaus yra suvartojama Europoje iš kitų šalių. Ir mes taip pat nemažai medaus eksportuojame. Tas medus yra naudojamas e, gaminant e, saldainius ir panašiai. Importuojamas medus yra naudojamas įvairiems produktams, kitiems gaminti, pavyzdžiui, muilas, kosmetikos produktai ir panašiai. Taigi, tikimės, kad mūsų pozicija paaiškins situaciją ir žiedadulkių statusą. Mūsų pasiūlyme tai yra sudėdamoji dalis. Na ir taip pat čia yra taikomos GMO taisyklės. Uh, tai yra 0,9 procento yra viršutinė riba, kaip visi puikiai žinote, čia išlieka ta pati. Tai reiškia, kad medus, jeigu meduje žiedadulkių, geniškai modifikuotų žiedadulkių yra daugiau negu 0,9 procento, apie tai turi būti informuojama etiketėje. Tačiau meduje Tačiau žiedadulkių meduje yra mažiau negu 0,9 procento, tai yra 0,1, 0,3 ir panašiai. Žiedadulkės neviršijo to numatomo procento. Taigi, tai, taigi teisingumo teismas mums teigia ir mes taip pat pripažįstame, kad šiuo atveju GMO taisyklės negalioja. Taigi, tokiu būdu aš kaip ir atsakau į panos tas klausimą. Dėl ingredientų sąrašo, ingredientų, kurie negali būti naudojami sąrašo pritaikymo. Tai reiškia, kad žiedadulkės tampa šiuo atveju ingredientų, nepaisant visų mūsų veiksmų, o mes teigiame, kad tai nėra ingredientas, tai yra sudedamoji dalis. Taigi, tai reiškia, kaip teigia ir teismas, kad žiedadulkės yra ingredientas. Mes, mes taip nemanome. Patys profesionalai teigia, kad tai nėra ingredientas, tai yra sudedamoji dalis. Taigi šis pasiūlymas, kaip akcentavo ponas Tas, negali būti naudojamas kaip alternatyva, teigiant, kad negalime naudoti žiedadulkių, kurios yra genetiškai modifikuotos meduje. Vienintelis teisės aktas, kuris yra taikomas genetiškai modifikuotams organizmams meduje, yra 0,9 procento viršutinė riba, kuri, kiek aš žinau, visi man tai teigia, kad tiek jų nėra esant normalioms, natūralioms sąlygoms. Taigi, ponė pirmininkė, jeigu leisite, dabar mano kolegė iš Žemės ūkio generalinio direktorato daugiau papasakos, kolega papasakos apie e, suderinimą su Lisabono startimi. Merci, Président. Euh, sur les, les volets euh, de la proposition de la Commission concernant l'alignement. La, Kalbant apie naujas komitologijos taisyklės ir jų suderinimas su Lisabonos starties nuostatomis, noriu pasakyti, kad kaip pažymė ir pažymėjo ponė Girlink ir kiti parlamento nariai, tai klausimas, prie kurio nuolat grįžtame ir dėl kurio mūsų nuomonės ne visuomet sutampa e, su kitomis institucijomis siekiant įvertinti ir klasifikuoti komisijos galės pasirinkant vykdomuosius ir deleguotusius teisės aktus. Norėčiau Jums paaiškinti, kaip komisija vertino būtent šį aspektą. Mes manome, kad atitinkamos galios, kurios yra siūlomos komisijos dokumente, jau yra numatomos dabar galiojančioje direktyvoje, jos ketvirtajame straipsnėje, ten kur kalbama apie analizės metodiką ir šeštame straipsnėje, kur kalbama apie komisijos galimybę pritaikyti arba patikslinti medaus direktyvos pirmąjį ir antrąjį priedus. Taip pat noriu patikslinti, kad tos galios, kurias komisija siūlo suteikti, tiksliau, kurių komisija pagidauja iš tiesiekuros institucijų, nieko bendro neturi su komisijos siekiais iš esmės pakeisti šių dviejų priedų nuostatas Komisija tik tai šiomis galiomis siekia turėti galimybę pakeisti techninio pobūdžio nuostatas įtrauktas į šios priedus ir susijusias su apibrieštimis ir atskirų medaus rūšių aprašymų bei jų sudėties aprašymų. Būtent e, Dėl šių priežasčių komisija siekia gauti atitinkamas galės pakeisti e, direktyvą teisėkros proceso eigoje ir jeigu komisija kada nors e, siektų pasinaudoti šiomis galimis, tai tik tai spręsdama techninio pobūdžio klausimus ir siekdama pritaikyti ES teisės aktus prie e, maisto kodekso ir prie tarptautinių įsipareigojimų bei teisės aktų. Ačiū pirmininkė. Buvo užduotas klausimas dėl poveikio įvertinimo. Kolega Bart Stas. Ryte mes apie tai kalbėjome per koordinatorių posėdį. Taip pat norėjome svarstyti poveikio įvertinimus, kurios atliktų komisija, taip pat ir komiteto posėdį. Ir poveikio įvertinimas užtruktų metus, jei būtų užsakomas e, išorėje, e, kainuotų daug brangiau, o jeigu atliktų tai komisijos vidaus tarnybos ir struktūros, tą gal, būtų galima padaryti per ketverius mėnesius, aišku, viskas kainuoja, tačiau demokratija yra pakankamai brangus malonumas. Pone Gerlings, teikiamas žodis. Ačiū, pirmininkė. Detaliai nekalbėsiu apie viską. Galbūt būtų galima rezimuoti svarbiausius dalykus. Visas klausimas yra pakibęs uh, dėl apibriešties, kaip iš pat pradžių sakiau. Reikia būti atsargiems ir išspręsti šį klausimą ir nesusipainioti kitose klausimuose, kurie galbūt ir yra realiai rūpimi klausimai, tačiau jie neturi poveikio šiam sprendimui. Poveikio vertinimas būtų pagristas taisyklių pakeitimo poveikiu, o situacija yra tokia. Turime medaus direktyvą su e, teisiniu neiškumu, kurį sukūrė teismo teismo sprendimas. Tačiau pakeitimas, kurį padarysime, e, mus sugražins į status quo. Tai nėra didžiulis pakeitimas. E, Dėl to kyla klausimas, koks čia yra poveikis. Tai poveikis yra bitininkams, aš prie to toj grįšiu. Tačiau e, nėra poveikio, nors ir sunku tai suprasti, nėra poveikio, niekas nesikeis e, tiems, kas e, gamina, ženklina ir parduoda medų. Tai dėl to nebuvo poveikio vertinimas daromas ir todėl mano pradinė reakcija pra, į, į prašymą tokio poveikio buvo, kad jis nereikalingas. Gal galėčiau reaguoti į pono Tabaidį e, pasisakymą per Lindą, kai jis kalbėjo apie klaidinančius produktų ženkl, ženklinimus. Aš neįsivaizduoju, kaip tai gali atsitikti, nes niekas iš esmės nesikeičia. Jeigu medus, medaus gamintoje nori ženklinti e, savo medų kaip be GMO, jie gali tai padaryti ir dabar ir tai, tai nesikeičia. Klausimas yra dėl ribų ženklinimui, bet, bet ne medaus direktyvos atveju. Nežinau, kodėl čia kyla problema. Galbūt aš na, suprantu, bet e, tai nėra šios direktyvos problema. Taip pat e, man kelia nerima tai, kad e, kai kas sakė, kad e, bitininkai nepritarė komisijos pasiūlymui. Noriu pasakyti, kad nors žinau, kad e, ponas Stesas ir kiti turi sąrašus e, asociacijų, kuriems nepatinka, tai aš galiu savo kortas atskleisti, galime žaisti pokerį, aš turiu sąrašą bitininkų ir asociacijų, kuriems visiškai patinka komisijos pasiūlymas. Nemanau, kad čia reikia žaisti su skaičiais, kas už, kas prieš, nes e, nuomonė yra įvairių, nėra viskas taip paprasta. Yra bitininkų asociacijų, kurie sako, nemato jokios čia problemos. Kiti kėlė labai rimtas problemas, ką aš suprantu, tačiau e, šiuo atveju tos problemos nėra sprendžiamos. Dėl pono Staso alternatyvaus pasiūlymo norėčiau patikinti jį, kad aš tikrai tai atidžiai apgalvojau prieš įdamą pranešimą, kreipiausi teisininkų paramos ir padariau tą pačią išvadą, kaip ir pateikta komisijos, kad tai nebūtų e, protingas kelias į priekį, tai susilauktų teisinių veiksmų ir toliau tęstųsi teisinės neiškumas. Taigi, Mm, išvadai galiu pasakyti, aš pamiršau padėkoti šėlės franšėms už jų pagalbą ir bendradarbiavimą, tačiau mano išvada yra ta, kad poveikio vertinimas yra nebūtinas. Tačiau aš girdžiu jums e, išreikštus rūpimus klausimus. E, žinau, kad e, daug bitininkų rūpi šie klausimai, tačiau reikia aiškiai įsivaizduoti, kodėl komisija komisijai reikėtų 12 mėnesių. Dėl to, kad svarbiausia dalis e, šio tyrimo būtų konsultacija. Jeigu mums mes rengstume konsultacijų, e, tai reikia daryti tai tinkamai ir reikėtų konsultuotis su suinteresuotomis šalimis. Jeigu parlamentas darytų poveikia vertinimą, jis yra trumpesnis ir netoks pilnas. Reikia renkti arba visišką pilną konsultaciją, arba iš vis nieko nedaryti. Na, apie tai pasvarsysime per kitą koordinatorių posėdį. Tačiau kol kas prašau visų apie tai pagalvoti, nes tai reiškia, kad tai reikštų teisinę aiškumą ir e, metų uh, e, uždėlsimą. E, aš tikrai žinau, kad daug bitininkų asociacijų tikrai paprašytų to nedaryti. Reikia viską išsiaiškinti ir išspręsti greitai. Jeigu norite e, susiekti su manimi e, iki koordinatorių posėdžio, tai mielai galėtume paskalbėti dar apie tą poveikį vertinimą. Vielen Dank, Frau Görling. Ähm, Ačiū, poniai Görling. E, Pakeitimų teikimo terminas baigėsi vasario 21 dieną 12 val. koordinatorių posėdėje svarstysime dar galimybę atlikti poveikio įvertinimą. Dėkuoju diskusijos dalyviams. Dabar 28 darbo tvarkės klausimas, kurį atsakoma žodžiu, kurį patikė ponas Krisdeivis ir jums dabar noriu steikti žodį. Prašau, Krisdeivis, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Manau, kad būtų neblogai iš pradžių išklausyti komisijos atstovų ir po to užduoti papildomų klausimų. Pone Relie. Ne, gerai, tada pirmiausia žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši problema susijusi su neonikotinoidais yra labai rimta E, jų poveikis bičių sveikatai yra daug rimtesnis nei e, problema susijusi su žiedadulgėmis, kurią svarstėme ką tik. Ši problema nėra nauja. Jau kuris laikas, daugiau nei dešimt metų šis klausimas yra keliamas. Mes atkreipiame maisto saugos agentūros dėmesį prieš penkis metus į šią problemą. 2010 metais buvo patvirtinta direktyva, kuria siekiama sustiprinti atitinkamas priemonės skirtas apriboti neokotinoidų vartojimą trašose. Aišku, paskelbus mokslininkų išvadas Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje 2012 m. kovo mėnesį diskusija įgavo platesnį mastą. Šiuose mokslininkų išvadose teigiama, kad nedidelės neonikotinoidų dozės buvo <clears throat> rastos gėlių nektare, aptiktos gėlių nektare, o gėlių nektarą bitės naudoja rinkdamos medų. Pačios bitės dėl to e, neonikotinoidų poveikio prarasdavo orientaciją, negalėdavo rasti kelio atgal į avilį ir paprasčiausiai mirdavo. Tiesą sakant, gėlių žydėjimo laikotarpiu apskritai negalima siekia nepakengti bitėms apdoroti šiais pesticidais. Europos Sąjungoje 80 procentų visų kultūrų apdulkina bitės. Jeigu nebūtų bičių, tai neliktų atitinkamų žemės ūkio kultūrų, grūdinių kultūrų, bulvių, saulėgražų, kreušių, vyšnių ir taip toliau. <clears throat> Taigi reikia imti šios problemos sprendimo. Europos maisto saugos agentūra sausio 16 dieną pateikė tris nuomonės dėl trijų neonikotinoidinių pesticidų Be bejonės jūs susipažinote su šiomis išvadomis ir jose teigiama, angliškai parašyta, kad e, esama didžiulė, yra didžiulė apsinuodimo rizika, grėsmė, o tai turėtų būti rimtas mokslininko signalas, kurį mums siunčia EFSA, siekiant e, šias tris medžiagas iš penkių neonikotinoidinių pesticidų, kurie, kurios leidžiama naudoti, tai mažiausiai trys kelia rimtą toksiškumo grėsmę bitėms. Taigi, mes šiuo metu turime nuspręsti, kaip perkelti į teisės aktus e, šias tris nuomonės apie rimtą keliamą toksinę grėsmę. Šiuo metu apie tai mastome. Čia trumpai galiu pasakyti, kad komisija pateiks savo pasiūlymus, kaip perkelti į teisės aktus šių mokslininkų, šias mokslinės išvadas, jų nuostatas. Antra vertus, daug kas rimtai vertina šių, e, šias tris mokslinės išvadas ir ragina uždrausti tas tris e, neonikotinoidinės medžiagas. Antra vertus, e, turime verslo, pramonės, žemės ūkio atstovus, kurie teigia, kad jeigu bus uždrausti šie neonikotinoidiniai pesticidai, kurie plačiai naudojami, tai ekonominiai padariniai bus pakankamai rimti, pateikiami atitinkami skaičiai. Teigia, kad tai kainuos per penkis metus 17 milijardų ir 500 tūkstančių darbo vietų. Tačiau mūsų vertinimas parodo, kad uh, grūdų, sėklų apdarojimas pesticidais ir pesticidų patekimas į augalus, siekiant apsaugoti nuo vabžių. Sėklų apdarojimas pesticidais yra naujoviškas, nes tokiu būdu galima sutaupyti žemdirbiams laiko, sumažinti CO2 išmetimą, triukšmą, kadangi reikia mažiau naudoti traktorius, rečiau juos naudoti laukose. Mes manome, kad toks sėklo apdarojimas pesticidais yra inovacinis ir jis teikia daug privalumų palyginti su klasikiniu purškimo metodu, kuomet e, naudojant traktorius e, pesticidai yra purškiami ant, aug, ant augalų. <clears throat> Tačiau mokslininkų išvadose kreipimas dėmesys į tris neigiamus aspektus šių pesticidų naudojimo, kuomet e, jie naudojami apdoroti sėkloms arba <clears throat> granulės į dirbožėmį išbarstant arba purškiant. Pagrindiniai trūkumai yra susijęs su tuo, kad pesticidai patenka į žydinčių augalų nektarą. E, taip pat, <clears throat> pavyzdžiui, kukurūzus auginantis įskiria skystis, kurį geria bitės ir taip pat užsikrečia arba per žiedadulkės, per kitas dulkės e, pesticidai patenka į aplinką ir joje plinta ir taip pat purškiant. Kyla atitinkamas dulkės, tos dulkės gali užteršti kitų augalų laukus ar skrisdamos per tos dulkių debesis taip pat e, apsinuodija bitis. Taigi yra daug įvairių aspektų probleminių, įvairių sąlygų papildomų, tačiau noriu pasikartoti, kad manome, kad toks e, sėklų grūdinių kultūrų apdarojimas e, yra naujoviškas, inovacinis ir galbūt teikia daugiau privalumų nei klasikinis purškimas pesticidais dėja negaliu atsakyti į klausimą dėl priemonių sąrašo, tačiau manau, kad veikiausiai kitą savaitę galbūt komisija jau paskelbs atitinkamą informaciją dėl tų siūlomų priemonių, pateiks tą informaciją valstybėms narėms tam, kad būtų galima priimti atitinkamus sprendimus pasitelkus komitologijos procedūrą. Tiek, pana pirmininkai, galim suteikti informacijos. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Iris. Jis yra Austrijos aplinkos agentūros atstovas. Members of the Environment Committee. Gerbiami aplinkos saugos komiteto nariai, ponios ir ponai. Dėkoju, kad domitės mūsų turimų mokslinių duomenų analizę, kalbant apie pesticidų poveikį bitėms. Ekonominės ir mokslinės politikos departamentas užsakė, kad mūsų institucija, Austrijos aplinkosaugos agentūra, parengtų pažymą dėl neonikotinoidų poveikio bitėms. Jūs tą dokumentą gavote ir ši pažyma buvo paskelbta politikos departamento praeitų metų gruodžio mėnesį. Šio dokumento autoriai yra Mar Margaret Grimm, biocidų ir pesticidų ekspertė Katrin Sėdė, kuri yra žemės ūkio mokslininkė ir Elizaveta Susenbacher, biologija ir ekologija ir aš. Aš esu Alarytas, aš esu biologas, dirbo, dirbožėmių, dirbožėmio mokslo ir chemijos srityje, ypatingai dirbu taršalų prevencijos srityje. Dabar kalbant apie neonikotinoidus ir bites, mūsų metodas buvo tiesiog e, peržiūrėti visą paskelbtą šiuo klausimu mokslinę literatūrą, taip pat straipsnius susijusius su neonikotinoidų poveikiu bitėms. Ataskaitos apie tai, kad e, žūsta bičių kolonija, kolonijos, kad daroma jiems didelė žala, pasirodo jau keletą metų visoje Europoje. Neonikotinoidai, tai yra insekticidų sisteminė klasė, kuri yra naudojama vis dažniau, kovojant su tam tikromis lygomis, nuo kurių kenčia žemės ūkio produktai, žemės ūkio augalai. Ir jūs taip pat teigiate, kad neonikotinoidų toksiškumas tapo žinomas ir dabar iškilo ir politinė problema, nes Europos parlamentas privalo uh, gauti išsamios informacijos ir Europos komisija taip pat prašo, kad būtų atliekamos tolesnės mokslinės studijos. Europos maisto saugos agentūra irgi buvo paprašyta jos atlikti rizikos poveikį, bandant išsiaiškinti, kokį poveikį neonikotinoidai daro bitėms. Ataskaitos buvo paskaptos prieš keletą dienų ir bus vėliau jos oficialiai pristatomos. Dulkinimas, kurį atlieka bitės ir kiti vabžiai, yra labai svarbi ekosistemos paslauga. Europoje yra įvertinta, kad maždaug 80 procentų įvairių kultūrinių, įvairių augalinių kultūrų apdulkinimo būtent priklauso nuo bičių. Ir matome vis daugiau ataskaitų apie tai, kad žūsta ištisos kolonijos ir daroma didelė žala bitėms. Uh, Neonikotinoidai yra umi toksiška medžiaga, sukelianti pavojų bitėms ir kamanėms. E, ši medžiaga iš sėklų patenka į visą augalą, e, taip pat ir į žiedus ir žiedadulkės. Nesiniai paskeltos publikacijos rodo, kad netgi nedidelės tam tikrų neonikotinoidų klasių nedideli kiekiai pakenkia bičių sveikatai. Ir tokie poveikiai gali būti vardyjami kaip orientacijos praradimas, taip pat atminties praradimas, taip pat mažesnė galimybė bičių tarpusavėje bendrauti. Kitos studijos rodo, kad e, dėl neonikotinoidų bitės e, nukenčia bičių veisimasis. Taip pat kai kurie autoriai teigia, kad nu, tokie neonikotinoidai gali net nedidelės jų dozės e, būti mirtinos bitėms ir taip pat jos yra, tokiu būdu bitės dar labiau pažeidžiamos ir neatsparios tampa tam tikroms lygoms. E, taip pat yra dokumentų, kur, kalbama, kur kvestionuojami yra tokie poveikiai. Taigi, moksliniai, mokslinės ataskaitose dabar yra raginama atlikti tinkamą rizikos vertinimą. Ir norint atlikti tokią rizikos vertinimą, reikalinga vietoje ištirti situaciją ir tyriama turi būti situacija per kelis sezonus. Kai kurios Europos valstybės įgyvendino atitinkamas priemonėmis, kuris, kuriomis bandoma išvengti neigiamų neonikotinoidų poveikių bitėms, tačiau rizikos švelninimo priemonės Europos ir nacionalinių lygmenių daugiausia yra susijusios su bičių ūmaus apsinuodijimo rizikos mažinimu, tačiau nėra kalbama apie chronišką susidūrimą su nemirtinomis dozėmis. Ir kol nėra aiškumo dėl to, kokį poveikį neonikotinoidai daro bitėms, laukinėms bitėms, kamanėms ir panašiai, reikalinga laikytis tokio šanksnio perspėjimo metodo. Herman Fontier, ES Head of Unit. Herman Fontier, pesticidų skyrius vadovas, dabar kalbės prašau. Um, have... Ačiū pirmininkė, taigi mes paaiškiname dabar, kaip mes rengėme tas uh, išvadas dėl neonikotinoidų. Atlikome darbą, gavę komisijos įgaliojimus ir komisijos atstovas aiškiai papasako, ką turime padaryti, kad turime išsiaiškinti, kokios medžiagos turi būti tyriamos. Tai yra kelios grupės - imidaklopridas, klotienidinas ir tienetoksamas. Taigi mes parengėme laiku tas išvadas ir po to jos prieš po kelių savaičių buvo paskeltos. Komisija aiškiai teigia, kad reikia atsižvelgti į visus vartojimo variantus, kai yra apdorojamos sėklos, uh, arba naudojamos ganulės dirbožėmėje. Taip pat komisija bandė išsiaiškinti, į kokius duomenys reikia atsižvelgti, atliekant tokį rizikos vertinimą. Tie duomenys yra tie, kuriuos pateikė pareiškėjai tiek ES lygmenių bandant aprobuoti aktyves medžiagas ir nacionalinių lygmenių valstybėse narėse, bandant gauti leidimus e, tam tikroms pesticidams, kuriuose yra tų medžiagų. Taip pat turime atsižvelgti į kitus dalykus. Mokslininkų nuomonė dar nepave, nepateikus rizikos vertinimo remiasi EPSOS dokumentu. EPSOS komisija parengė tą dokumentą ir tai yra pirmasis žingsnis bandant jau parengti orientacinį dokumentą, kur būtų parengta, parengtas planas rizikos vertinimui, planas, kurį patvirtinsime vėliau. E, šių metų gegužės mėnesį. Mes turėjome atsižvelgti ir į kitas studijas, mokslinių tyrimų duomenis ir stebėsinos veiklą, kas yra aktualu e, naudojant e, šią medžiagą, šias medžiagas. Taigi, kaip dirbome? Pirmiausia, surinkome duomenis pareiškėjų studijų rezultatus, kaip nurodė komisija, taip pat e, autorizuoti vartotojai visose valstybės narėse, stebėsenos duomenys ir panašiai. Ir pradėjome visus tos duomenys vertinti, analizuoti. Ir čia turiu pažymėti, kad EFSOS personalas įvertino visus tos duomenys. Taigi mes nepasitelkėme išorės ekspertų, tiesiog EFSOS darbuotojai atliko tą vertinimą. Taip pat svarbu paminėti dar kartą tą mokslinę nuomonę, nuomonę, kuria remiantis bus atlikta riziko, atliktas rizikos vertinimas. Į savo vertinimą mes įtraukėme visus naujus mokslinius duomenis ir nuomonės dėl pašalinių poveikių, poveikių elgesiui, kolonijų išlikimui ir, ir kolonijų plėtrai. Taigi buvo įvertinti visi naujausi moksliniai duomenys, mokslinė literatūra. Ir mes tos literatūros, tos medžiagos pagrindo atlikome rizikos vertinimą dėl chroniškų, mirtinų ir nemirtinų poveikių. Ir taip pat įvertinome visą riziką susijusią su, su tuo, kaip e, bitės e, yra įtakojamos tos medžiagos. Pirmiausia, e, dulkis, kai yra purškiami augalai, taip pat e, nektaras apdarojamų e, pikžolių, nedarojamų pikžolių. Taip pat likutinės vertės tokių, tokios, tokios medžiagos, nes jos labai ilgai išlieka aplinkoje. Taigi mes parengėme tris išvadas ir jas paskelbėme nacionaliniams kompetentingoms institucijoms valstybėse narėse. Toliau mes surengėme ekspertų konsultacijas su vyriausybiniais ekspertais, kurie buvo paskirti nacionalinių kompetentingų institucijų, kad būtų pasikeista nuomonėmis dėl tų trijų išvadų. Po to mes jau galtinai parengėme išvadas Tai yra EFSOS darbuotojų, kaip nepriklausomos mokslininkų organizacijos, parengtos išvados. Kokios tos išvados yra pagrindinės? Jos yra gan sudėtingos. Mes pabandėme tiesiog rizikos vertintojams pateikti visą informaciją lentelėse, visi vartojimo variantai, apdorojant sėklas ir dirbožėmio granulėms buvo įvardinti po to rizikos vertinimo analizėje yra įvertinamos visos rizikos ir taip pat įvertinami ūmus ir chroniški poveikiai. Ir buvo pateikti, pateikta pakankamai duomenų ir vertinimo išvados buvo pripažintos. Esmė ta, kad mes net negalime atlikti rizikos vertinimo, nes nėra pakankamai duomenų, kad galėtume atlikti tinkamą ir patikimą rizikos vertinimą, nes nėra tokio rizikos vertinimo plano. Kitais atvejais, na, rizikos vertinimą atlikti galima ir rizikos neradome dėl konkrečios, pavyzdžiui, grūdės kultūros ar panašiai. Daugeliui vartotojų mes negalėjome pateikti pakankamai duomenų, kad galėtumėme užbaigti rizikos vertinimą. Pavyzdžiui, neturėjome pakankamai informacijos apie dulkės, kaip jos išleidžiamos įvairiose įmanomose situacijose. Neturėjome informacijos apie koncentracijų kiekių žiedadulkėse ir tam tikrose grūdinėse kultūrose, kai kur buvo tos formacijos, bet kai kur nebuvo, taip pat dėl dažnio ir panašiai, dėl koncentracijų kiekių e, skyšiuose irgi informacijos šiek tiek yra, bet nepakankamai, kad galėtumėme įtra, apie, apibendrinti visus autorizuotus vartotojus. Taigi mes dėl, kiekvienos, dėl kiekvieno neonikotinoido savo išvadose įvardėjome tuos tas spragas Na ir komisija įgaliojo EFSA atlikti poveikio vertinimą, kaip sakiau. Ir dabar pabandysiu keliais sakiniais apibendrinti. Žiedadulkės ir nektaras. Naudojama tik tai tų grūdinių kultūrų atveju, kurios nėra patrauklios bitėms. Ir čia galima apibendrinti kaip mažos rizikos variantą. Uh, visose kitose situacijose kultūros yra patrauklios bitėms, mes galėtumėme atlikti rizikos vertinimą, įvardijant riziką, tačiau ne visuomet turėjome pakankamai informacijos, kad galėtumėme atlikti visapusišką patikimą rizikos vertinimą. Antras dalykas - dulkės. Rizika bitėms buvo nurodyta, tačiau yra šimčių. Pavyzdžiui, cukrinių runkelių atveju čia situacija yra ypatinga nes sėklų apdorojimas tai yra speciali procedūra runkelių atveju. Tiesiog kita, kitokia sėklų apdorojimo technika yra naudojama, technologija naudojama. Dėl to čia ir neturėtų kilti problemų dėl e, dulkių išskyrimo. Dabar grūdinės kultūros, kurios auginamos šiltnamiuose ir granulių naudojamas dirbožėmyje. Čia irgi padarėme išvadą, kad rizika nedidelė. Galiausiai skyšiai. E, išsiskirimas lašaliniu būdu. Mes čia šiokių duomenų turėjome, galėjome atlikti rizikos vertinimą, būtent kai teo taksominu yra apdorojami kukurūzai ir tuo atveju Taigi, ketvirtas insekticidas, kuris e, panašu, kad daro tą patį poveikį bitėms cipronil. Ir čia išvadas mes pateiksime jau kovo pabaigoje. Ačiū. Vielen Dank und damit würde ich jetzt die Runde eröffnen. Ačiū, pradėkime dabar klausimų atsakymų ratą. Pirmasis klausimas duos Kris Deivis, po to steiksime žodį kitiems. Prašau, Kris Deivis. Ačiū pirmininkė, mes atidėliojame šią diskusiją, kad išklausytume EFSOS tarpinės išvadas ir gerai, kad tai padarėme. Nors pripažįstame, kad reikia dar daug ką nuveikti. Pirmiausia, pradėti galime nuo prielaidos, kad manoma, kad bitės yra vertingos mums, ne tik dėl to, kad jos apdulkina augalus. Atrodo, kad žmonės nelabai mėgsta uh, vabzdžių išskyrus e, bites ir drugelius. E, šiandien European Voice e, savaitraštyje paskaičiau, kad Europos augalų apsaugos asociacijos direktorius sako, kad neonikotinoidų pesticidų apribojimas nieko nepadės pagerinant bičių sveikatą. Nežinau, kaip jis gali daryti tokį konkretų, te, pateikti tokį konkretų teiginį, turint e, duomenys, kad jis neteisus. Aš netikiu ir įrodymai duomenys rodo, kad šie pesticidai yra blogi. Poveikis yra, na, nemirtinas, jie nežudo tiesiogiai bičių, tačiau duomenys rodo, kad daugelį atvejų kai jie taikomi tam tikrose situacijose, jie turi ne mirtiną poveikį, bet sukelia atsparumą lygoms ir e, taip avilių nikimą. Tai nenauja. Apie tai jau uh, mokslininkai ir vyriausybės uh, kalba 15-16 metų. Man atrodo, Prancūzijos vyriausybė uždraudė naudoti gaučio e, pesticidus 99 metais, e, kukurūzose 2004 metais. Taigi, kurios vyriausybės imasi veiksmų, remdamėsi duomenėmis, kurie yra e, prieinami, pasinaudome atsargumo principą. Žinoma, kad augalų apsaugos pramonė sako, kad jiems bus, jie patiris didžiulius nuostolius, jeigu bus uždrausti šie pesticidai. Ir aš, aš suprantu, kad pesticidai turi suvaidinti tam tikrą vertingą vaidmenį, tačiau remiantis gerais moksliniais duomenimis, atsižvelgiant į visus įrodymus. Ta pramonė sako, kad jiems kils daug e, nuostolių, tačiau Europos aplinkos e, agentūros e, tyrimas, kuris dar nepaskelbtas, nors aš kopiją turiu, rodo, kad Prancūzijoje, pažvelgus į kukurūzų pesticidų naudojimo uždraudimą, e, derliaus e, lygis visai nepasikeitė. Geriausias derlius iš tikrųjų buvo praėjus keliams metams po šių produktų uždraudimo. Aš suprantu, kad e, insekticidai ir pesticidai galbūt atlieka tam tikrą vertingą vaidmenį, tačiau mūsų darbas yra užtikrinti, kad e, bitės su jais nesusidurtų. Tai galima padaryti įvairiai. Kai kuriais atvejais reikia e, taikyti apribojimus ar draudimus, naudoti pesticidus e, su tam tikrais augalais, kurie yra patraukliausi bitėms. Kitais atvejais galbūt reikia numatyti gairias, konkrečias rekomendacijas, kaip naudoti kokius produktus, riboti purškimą jais ir panašiai. Ir galbūt tiesiog uždrausti e, e, purkšti neonikotinoidinius pesticidus e, ant žydinčių augalų. Ką komisija pasakė? Kad jis, jis sako, pateiks labai greitai ir galbūt e, tai tą informaciją gaus e, taryba, o ne parlamentas, konkrečius pasiūlymus. Tai kokios esmės, kokio, kokios prigimties bus tos priemonės, teisėkuros priemonės ar gairės, rekomendacijas tolesniems moksliniam tyrimams. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch weiter. Ačiū. Krista Klas dabar noriu paklausti. Mes jau turime apskaičiuoti apskritimo kvadratą, ką tik tai kalbėjome apie medų, komisija pabrėžė bičių svarbą, Kris Deivis taip pat pakartojo, kad <clears throat> bitės užtikrina augalų galimybę daugintis. Taigi turime suderinti bičių gerovę su augalų apsauga. Ir nebūčiau rengusi pranešimo dėl tvaraus augalų apsaugos priemonių naudojimo, jeigu norėčiau įtraukti, į, jeigu man nerūpėtų taip pat ir šie dalykai. Mes turime taikyti apdairumo principą, turime jį prisiminti E, tačiau e, skaitydami mokslininkų išvadas galime padaryti savo išvadą, kad čia elgiamasi, <clears throat> veiksmų įmamasi vėluojant. Tangi būtina atsižvelgti ir toksiškumo aspektus susijusius su pesticidų minėtų naudojimų, tačiau džiugu išgirsti, kad rekomendacijose atsižvelgiama ir į šios aspektus. Arba buvo atsižvelgta, nepaisant to, reikia nepamiršti, kad pesticidai naudojami labai plačiai žemės ūkija kaip augalų apsaugos priemonė ir kai kuriais atvejais apskritai negalime jų atsisakyti. Pavyzdžiui, aš kalbėjausi su žemdirbiais, kurie ne kiekvienais metais beicuoja savo grūdinių kultūrų sėklas, nes atitinkamai vertina ir jų pesticidų keliamą grėsmę. Taigi noriu paklausti, kokių yra alternatyvų šiems e, neonikotinoidiniams pesticidams. Minėjote, kad Prancūzija jau uždraudė naudoti šios pesticidus e, apdarojant kukurūzus. Slovenijoje taip pat yra taikomi tinkami draudimai. Taigi noriu paklausti apie šių draudimų poveikį teigiamą bitėms, ar jis buvo pastebėtas, taip pat kokių veiksmų galime imtis nedelsiant, jeigu kyla tam tikrų įtarimų dėl neleistino netinkamo šių pesticidų naudojimo, ar komisija galvoja masto apie galimybę nedelsiant taikyti kokias nors sankcijas ar priemonės, manau, kad reikėtų sugriežtinti taip pat ir kontrolę bei galbūt e, išduoti tam tikrus jau minėtus specialiuosius leidimus Manau, kad reikia nedelsant imtis veiksmų, siekiant eh, <clears throat> užtikrinti bendrą tvarumą ir tinkamą elgesį bei naudojimą šių medžiagų. Ačiū. Dabar kolegė Belgija klaus. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi tik šią diskusiją, kuri vyksta šiandien. ypač turint omenyje, kad e, prieš tris dienas peticijų komitete pradėjome šį klausimą svarstyti, svarstydami atitinkamą peticiją ir todėl galime savo diskusijose su komisija pasitelkti taip pat ir piliečių paramą. Ypač turint omenyje, kad Australijos aplinkosaugos agentūra ir EFSA pateikė mums papildomų duomenų dėl rizikos vertinimo, galime tokiu būdu pasiremti mokslininkų išvadomis ir numatyti tam tikrus veiksmus į priekį, kadangi ši problema nėra nauja. Mokslininkų vertinimai taip pat anksčiau buvo pateikti, diskusijos parlamente taip pat jau vyko. Paskutinis pranešimas, kuriame Europos parlamentas pareiškė savo poziciją šio klausimu, buvo patvirtintas 11 metais. Tai yra pranešimas e, skirtas kovai su bičių mirtingumu. <clears throat> Ir e, e, ekologijos šalininkai teigia, kad šiame pranešime nepakankamai buvo užsimota apriboti pesticidų naudojimą, neraginama komisija uždrausti naudoti neunikotinoidus, tai yra pavojingiausius bitėms pesticidus. Taip pat nebuvo taikoma, siūloma taikyti tinkamai principo teršėjas moka ir uh, kitų užkardimo uh, veiksmų. Ir paskutinis argumentas, prie kurio dar galėtume grįžti, grįžtant prie tų statistinių duomenų mūšio. E, e, reikia grįžti prie monokultūrų naudojimo, e, ginčio dėl monokultūrų naudojimo dėl, prie sejomainos Mm, taigi iki šiol dar nebuvo tam skirimo pakankamai dėmesio, kaip ir mokslininkų išvadoms dėl pesticidų poveikio bičių mirtingumui, kaip ir genetiškai modifikuotų organizmų poveikio bičių mirtingumui. 2012 pabaigoje trys išvados buvo paskaltos, kurias mini komisija, dabar jau 13 pradžia dėl GMO. Manau, kad dar turėsime galimybę apie tai kalbėti, dėl pesticidų nuo praėjusios savaitės galime remtis EFSA nuomonę ir išvadomis, tai reiškia pesticidų neonikotinoidų naudojimo sąsajos su bičių mirtingumu dabar yra patvirtintos mokslininkų, taigi neliko jokių kliūčių tam, kad uždraustume šių pesticidų padavimą ir naudojimą ES teritorijoje mus kreipėsi piliečiai, minėjau atitinkamas dvi peticijas, kurias svarstėme peticijų komitete pirmadienį, daugiau nei 40 organizacijų į mus kreipėsi. Vienoje peticijoje parlamentas raginamas imtis priemonių ir padaryti galą atitinkamų medžiagų naudojimui, e, kuris, e, kurios ardo mūsų aplinką ir kenkia bitėms. Ir antroji peticija, joje tai raginama uždrausti geniškai modifikuotus organizmus. Šiandien plenarnių posėdžių salėje buvo pristatyta daugiau nei milijoną 500 tūkstančių ES piliečių peticiją, kurioje raginama padėti bitėms uždrausti tam tikrus pesticidus. Taigi komisija raginama konkrečiantis veiksmų, remintis mokslininkų išvadomis ir e, būtinybę reaguoti į piliečių lūkesčius. Šiandien galime imtis atitinkamų priemonių, kad išvengtume aplinkos ir <clears throat> tų pačių ekonominės katastrofos. Suprantu, kad pesticidų gamintojai teigia, per penkis metus dėl to būtų prarasta 50 tūkstančių darbo vietų, tačiau aplinkosaugininkai teigia savo ruoštų, kad per penkis metus daugiau dėmesio skiriant ekologiniams aspektams būtų galima sukurti pusantro milijono naujų darbo vietų ir kartu uh, išsaugoti bites 17 milijardų ekonominės žalos per penkis metus. Įsivaizduokime ekonominę žalą, jeigu e, mums reikėtų mokėti už tas paslaugas, kurias šiuo metu mums nemokamai suteikia bitės apdulkindamas augalus. Taigi manau, kad e, dabartinėmis atsižvelgiant šias sąlygas reikia priimti politinį sprendimą jeigu komisijai dar kyla sunkumų nedelsiant imtis veiksmų ir uždrausti neonikotinoidinių pesticidų naudojimą ir pardavimą per artimiausius metus. Manau, kad piliečiai gali tikėtis Europos parlamento paramos ir mes, žvelgdami į savo galę turimas naujas priemonės, galėsime e, siekti plates, platesnio užmojo tikslų per mes dviejus metus. Ponui Krytonui Arsienys teikiamas žodis. Pus. Ačiū, pirmininkė. Iš ties įdomu, kaip tie pesticidai taip patobulėjo. Ir pirmiausia, kyla klausimas, kiek patikima yra mūsų sertifikavimo sistema Europoje. Uh, Neonikotinoidai, ką teigia ir oficialų šaltiniai, tai nėra labai aišku paprastam piliečiui. Graikija yra trečioji pagal dydį medaus gamintoja Europoje. Ir pasauliniu mastu pozicijos yra nemenkos. Mūsų bitininkai <coughs> kelia klausimą dėl neonikotinoidų poveikio ir tą daro jau eilę metų. Matome gausybę mirštančių bičių. Na, kita to pusė yra, aišku, genetiškai modifikuoti organizmai. Ir dabar turime pažiūrėti, ką darys komisija ir EFSA, ar jie pakeis savo poziciją ar ne. Bet kuriuo atveju aišku, kad mums tikrai reikia uždrausti šias medžiagas. Jos kainuoja daug, per daug konkretiems sektoriams ir visai visuomeniai. Kalbant apie tai, kad tam tikri žemės ūkio sektoriai žlunga. Taigi mes prašome naujų iniciatyvų, kurių turimtis komisija šioje srityje. Ačiū. Ačiū Kritonui Arsenis. Dabar žodis. Χρυσογγέλος. Ačiū. Το ανέφερε και ο Κρήτον, το πώς δίνω... Ačiū, pirmininkė. Čia yra tokio bendresnio pabučio problema, kai sakė Kritonas. Kaip mes autorizavome tas medžiagas? Ir pirmiausia, turime sulaukti ir įsitikinti, kad yra padaryta žala prieš uždraudžianties. Aš norėčiau grįžti prie konkretesnių dalykų. Pirmiausia, Graikijoje dėl neonikotinoidų naudojimo tikriausiai žinote, kad palmių, palmės, palmos, palmės kenčia nuo tam tikro parazito ir piliečiams laisvai prieinamos yra tam tikros medžiagos, vaistai, kuriais jos yra gydomos tos palmės ir dėl to žuva dabar bitės. Taigi piliečiai labai lengvai, be jokių primojimų, gauna prieigą prie tikrai labai pavojingų medžiagų. Ar turi tokią teisę ar ne, čia vat reiktų ir išsiaiškinti dabar, kai mes bandome įvertinti kažkokios tai medžiagos toksiškumą, turime suprasti, kad labai dažnai tos medžiagos lengvai prieinamos rinkoje. Ir žmonės, kurie nežino, kaip teisingai tas medžiagas naudoti, gali jas laisvai įsigyti. Ačiū. Pone Girling. nesu pakankamai kompetentinga. Tiesiog norėčiau pabandyti ir sugražinti šias diskusijas prie anksčiau aptarto klausimo šiame komitete, bent jau kiek aš čia dirbu, tai yra konkrečiai kokį proporcingai poveikį neonikotinoidai daro bičių sveikatai. Nes mes savo pranešime parlamente nustatėme, kad kalba eina ne apie vieną ar kitą veiksnį, kuris sąlygoja bičių nykimą. Tai yra įvairūs faktoriai - lygos, parasit, parazitai, mytyba jau ir mai, netgi oras. Visi tie veiksniai yra svarbus. Taigi, vertinant dabar mokslinių, mokslinius bandymus ir rezultatus, turime situaciją vertinti iš įvairių tų perspektyvų, atsižvelgti visus veiksnius ir negalime uždrausti tik vieno, panaikinti vieno veiksnio. Aš labai sveikinu EFSOS ataskaitą, aš manau, kad e, tai yra puikus pagrindas, tačiau nėra pakankamas pagrindas, nes mes laukėme šiame komitete, kėlėme daug klausimų, kurie kartojasi ir laukėme, dvėjojome, kol ne, negavome EFSOS ataskaitos. Tačiau vietoj to, kad ją aptartumėme racionaliai, mes metamės prie griežto produktų draudimo, gavę tokią ataskaitą, ar tai būtų neproporcinga reakcija. Mes turėtumėme, ir aš visiškai pritariu Krisui, turėtumėme pažiūrėti, kokių padarinių, kalbant apie rizikos vertinimą. Ir įdomu tai, kad EFSA kaip sakė atstovas, naudojosi visiškai naud, nauja rizikos vertinimo procedūra pirmąjį kartą, taigi iš esmės matome visai kitokius rezultatus nei ankstesniais augalų apsaugos produktų autorizavimo atvejais, nes na, iš tiesų tai turi įtakos e, rezultatams ir manau, kad e, čia turime kalbėdami apie rizikos valdymą, nepamiršti privalumų. Taip mes girdėjome, kiek privalumų teikia ūkininkams neonikotinoidų naudojimas, tačiau turime detaliau panalizuoti tuos privalumus prieš perėdami prie draudimo. Ir turime įvertinti tai, atsižvelgiant į tai, kokią riziką, su kokia rizika susidursime naudodami tuos produktus. Aš suprantu, kad insekticidai žudo bites, niekas dėl to ne, ne, nesiginčia, pesticidai žudo bites, bet kaip jie yra naudojami, pagal kokį metodą, kaip jie yra pritaikomi. Aš manau, kad apie tai mes turėtumėme daugiausia kalbėti, kalbėti detaliai. Iš EFSOS gavome pritarimą nuomoniai, kad trūksta duomenų, tai daro įtaką rezultatams ir daugiausia trūksta duomenų dėl to, kaip yra naudojami, naudojamos ir pritaikomos medžiagos. Ir taip pat trūksta duomenų dėl to, kad nėra pakankamai atlikta bandymų vietoje. Jeigu norime tų bandymų turėti daugiau, turime spręsti, kad tai užtruks, nes, aišku, dėl oro, pavyzdžiui, galima. Oras yra vienas iš veiksnių. Ir oras, oro sąlygos keičiasi ir tam tikros sąlygos gali nepasikartoti tikrai gan ilgą laikotarpį, taigi turime labai proporcingai elgtis. Ir aš prieštarauju tokiai kalbai kaip. Parlamentas reikalavo, kad komisija uždraustų šios pesticidus. Ne, parlamentas nereikalavo, kad komisija uždraustų tuos pesticidus. Aš suprantu, kad yra manančių, kad tai yra vienintelis būdas, bet aš na, pirmoji, gerb, būs, būsiu, kuri gerbsiu jų tokią teisę, tačiau tai nėra parlamento balsas, mes dėl to nesame balsavę ir nesame susitarę, taigi prašau naudoti tokią kalbą, prašau liautis kalbo, naudoti tokią kalbą, ji yra klaidinanti, mes to nesame darę. Na, aš asmeniškai tikrai čia matau daug problemų. Jeigu jūs pritarėte ekologiškai ūkininkui, ekologiškam ūkininkavimui pagal apibrėžimą jūs nepritarėte pesticidams, taigi manęs ne, visiškai nestebina tokie pareiškimai, tačiau ne visi laikomės tokios pozicijos ir aš manau, kad mes kaip komitetas turėtumėme kalbėti su EFSA apie tai, kaip galėtumėme parengti tinkamą rizikos valdymo procesą tam, kad tai, kaip naudojame šį produktą, sušvelnintų jo keliamą pavojų. Ir aš manau, kad tą galime padaryti iš esmės. Dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad apgailestaujo komisija sako, kad jie kitą savaitę kažką pateiks, kai diskusijos vyksta ne, ne kitą savaitę, o dabar. Ir jau į darbo atrikę buvo įtraukta seniai, tikrai labai apmaudu, kad negavome to, kas bus paskelbta kitą savaitę šiandieną, bent jau kažkokiu tai kažkokios tai orientacinės informacijos. Vėlgi atsidūrėme aklavietėje. Reiks grįžti prie tos temos vėlgi. Bet grįžti teks, nes ji yra labai svarbi. Vielen Dank, Frau Görling. Und Ačiū poniai Gerling, dabar Andrės Sanonė. Šiandien susidarė įspūdis, kad kalbama šioje salėje apie tiesioginės sąsajas tarp masinių bičių mirčių ir šių cheminių medžiagų neonikotinoidų. Komisijos atstovai mums teigia, kad e, pranešė, kad dar masto, kokius sprendimus pasiūlyti. Čia kiti kolegos aiškiai minėjo, kad ši problema yra rimto masto ir reikėtų imtis atitinkamų apsisaugojimo priemonių. Specialistai, ekspertai turi sukaupti pakankamai duomenų ir reikia priimti sprendimus. Italija, galima būtų teikti, čia yra lyderė šioje srityje, jau 5-6 metus žemės ūkija auginant kukurūzus, draudžiama naudoti neonikotinoidus. Jis buvo <clears throat> minėtas galimas pesticidų draudimo poveikis derlingumui, tačiau mes konstatavome per tos 5-6 metus, kad derlius nesumažėjo ir Italija gali būti laikoma tam tikra pionierė, tam tikra, tam tikra bandymų laboratorija. Kalbant apie pesticidų draugimo poveikį dėl bičių žūties, mirčių, tai padėtis bičių sveikatos žymiai pagerėjo Italijoje per tą laikotarpį, uždraudus naudoti po pesticidų naudojimo draudimo. Manau, kad turėtume čia pritaikyti tą apdairumo principą. Privalome nepamiršti, kad 12 metų pradžioje buvo patvirtintas parlamente pranešimas dėl rūšių įvairovės išsaugojimo. Žinome, kad bitės labai svarbu vaidmenį atlieka apdulkindamos augalus, kad pesticidai joms daro žalą, taigi pribrendo laikas imtis uh, realių priemonių. Komisijos atstovai taip pat minėjo, kad augalų apsaugos priemonių gamintojai yra susirūpinę dėl galimo darbo vietų sumažėjimo, dėl pelno sumažėjimo, jeigu būtų uždraustos e, šios augalų apsaugos priemonės, tačiau jeigu atkreiptume dėmesį į tai, kad bitės apdulkina 80 procentų visų žemės ūkio auginamų augalų ir jeigu padėtis nepasikeistų, tai kiek papildomų išlaidų patirtų žemės ūkis dėl žūstančių e, bičių Padėtis yra pakankamai akivaizdi ir duomenų surinkta pakankamai. Turime taikyti ES galiojančius teisės aktus ir pasitelkti apdairumo principą. Pavel Brok, ar dar kas nors norėtų prašyti žodžio? Kolega Gerbrandi. Ačiū pirmininkė. Uh, Mano didžiuliam sielvartui aš turiu sutiks, sutikti kad ne parlamentas pareikalavo uždrausti neonekotinoidinius pesticidus. Žemės ūkio komitete mes pralaimėjome balsavimą ir parlamente tik tai 170 narių prašė uždrausti, balsavo šį uždraudimą. Labai atsiprašau visuomenės. Praėjo, prieš metus pateikiau labai panašų klausimą komisijai, kaip dabar Chris Davis. Ir man labai malonu matyti, kad įvyko pokytis, nes e, atsakymas iš komisijos, cituoju, prieš metus, iki šiandien jokio ryšio tarp neokotinoidinių pesticidų ir e, bičių mirtingumo nenustatytas. Taigi pokytis yra gana didelis ir malonu, kad komisijos nuomonė pasikeitė. Man atrodo, kad lieka dar daug klausimų. Neturime aiškios apibriešties, kas yra žalingas poveikis. Neturiu abejonės, kad e, komisija slepiasi po už tokios apibriešties. E, tas e, terminologija labai patogi. Ką reiškia žalingas poveikis? Ir aš Asmeškai norėčiau sužinoti, ar EFS ir komisija atsižvelgia į tai, kad bitės yra labai sudėtinga rūšis. E, tai susiję ne, ne su, tiek su tiesioginiu toksiškumu atskiram vabžiui, bet tai yra susiję su visų tų vabžių visuomenė. Jeigu nėra mirtinio poveikia individualiai bitai, tai, tai visgi gali reikšti žalingą e, visiškai naikinantį poveikį e, kolonijai. Kai komisija sako, kad įgyvenino aplengvinančias priemonės, aš nežinau, ar jie gali kontroliuoti tokių priemonių įgyvendinimą, ypač priemonės mažinti toksiškų dulkių ar padengtų sėklų gamybą. EFSA remiasi pačios pramonės pateiktais skaičiais sako, kad nepriklausomi tyrimai nerengiami dėl geros laboratorinės praktikos. Iš kur komisija gaus tokių nepriklausomų tyrimų, kad sveikata aplinka nesiremtų vien tik tai pačios pramonės pateikiamais tyrimais. Tai yra labai svarbus tyrimai ir daug tokių klausimų turime. Tačiau vienas svarbiausias klausimas išlieka. Pesticidų reglamentas, man atrodo, 2007 ar 2009 metais patvirtintas reikalauja, kad nebūtų nu, e, jokio žlingo po poveikio bitėms. E, įrodymų trūksta, o EFSA kalba apie didelę riziką. Taigi aš manau, kad komisija turėtų pareikalauti išimti tuos pesticidus Ar komisija tai padarys, norėčiau išgirsti. Ačiū. Toliau Bartstas. Ačiū pirmininkė. Aš nekartosiu visų dalykų, kurie jau pasakyti, tačiau jei teisingai suprantu, tuos žmonės, kurie siūlė tyrimus, jie sako, yra problemų Neturime visų duomenų dar. Tačiau EFSA gali pasakyti, kad toksiškumas yra didelis. Aš bijausi, kad čia yra tik tai Asbergo viršūnė, kad situacija gali būti daug blogesnė negu atrodo. Todėl noriu paklausti komisijos. Ar pateiksite pasiūlymą kitą pirmadienį ministrų tarybai Pone Pudlė, ar galėtumėte šiek tiek atraukti užuolaidą ir pasakyti mums? Galite sakyti, kad tęsite studijuoti e, šį dalyką, ieškoti aiškių įrodymų arba galite pasakyti, kad imsimės veiksmų, taikysime atsagumo principą, kažką atidėsime, kažką sustabdysime sustabdysime leidimus tiems toksiniams preparatams ir atliksime tolesnius tyrimus. Niekas neginčia, kad reikia daugiau mokslinių įrodymų. Pone Pudlė, man atrodo, kad jūs turite priemonių, kuris gali leisti jums sustabdyti šių medžiagų naudojimą. Turite priemonių, štai skaitau pesticidų teisės aktą. Antrame priede aiškiai pasakyta, kad komisija gali, paskaitysiu angliškai, kad bus pasiūly, steikma siūlyma dėl E, tai, siūloma priemonės dėl veikliųjų priemonių, jeigu jos neturi aiškių chroniško, aiškaus chroniško po, poveikio kolonijų išlikimui, atsižvelgiant į bičių elgesį ir jų išlikimą. Pone Pudlė, man atrodo, kad čia turite pagrindą siūlyti veiksmus, imtis veiksmų pirmadienį, jeigu šie produktai yra labai toksiški, bent jau laikinai jie gali būti uh, uždrausti. Ačiū, ponė Raimer žodis. Ačiū, pirmininkė. Diskusijos, jeigu išiškėjo, kad mums trūksta labai daug žinių, nes išklausus informacijos apie tai, kaip e, tie moksliniai vertinimai yra atliekami, nes susidaro įspūdis, kad priklausomai nuo to, kas tas studijas užsako, jos parengiamos labai e, vienašališkai, tiek nevyriausybinio organizacijų užsakymų, tiek pramonės užsakymų, verslo užsakymų. Aš manau, kad mes turėtume susėsti, palyginti e, tas visas išvadas prieš primant galutinius sprendimus, todėl norėčiau paraginti kolegas nepriminėti skubotų sprendimų, pavyzdžiui, drausti e, tam tikras medžiagas ar kažkaip kitaip elgtis, kad po to nereikėtų gailėtis. Kalbant apie augalų apsaugos priemonės tam tikros e, licenzijavimą, <clears throat> registravimą. tai kaip ir įprastinių žmonių naudojamų vaistų atveju mums reikėtų galbūt numatyti tam tikrą <clears throat> pakuotės lapelį, kuriame būtų pateikiama informacija apie šios medžiagos poveikį ir reikėtų, kaip siūlo ponė Gerling, pasitelkti proporcingumo principą, nes mums, jeigu jau griežtai elgsimės arba elgtumėmės vienoje srityje, tai reikėtų tokių pačių griežtų principų laikytis ir kitose sritise, taigi turėtume viską labai atidžiai pasverti ir rimtai pamastyti apie tokių reikalavimų uždrausti pagristumą. Apskaitai reikia savęs, klausti, reikia savęs paklausti, ar Europoje vykdomos vieningos arba uh, panašios kontrolės priemonės ir pesticidų, pesticidus naudojančių asmenų mokymai. Pavyzdžiui, Vokietijoje tie mokymai ir tos priemonės yra labai išsamios, reikia daug ko išmokti, reikia pateikti labai daug dokumentų. Aš abejoju, ar kitose valstybėse narėse taikoma tokia, pat, tokia pati griežta tvarka, taigi šioje srityje manau, kad reikėtų <clears throat> Taip pat dar daug ką nuveikti, mes dar esame tik diskusijų pradžioje, nereikia priiminėti skubotų sprendimų, kurių poveikis galėtų būti netgi labai nepageidautinas. Ačiū, panai Gerbrandi žodis, ačiū pirmininkė. Ponas Zanoni minėjo bio įvairovės pranešimą, kurį patvirtiname praeitais metais, kur kalbame apie Europos komisijos bio įvairovės, biologinės įvairovės strategiją. Apdulkinimo bendra vertė buvo nustatyta 5, įvertinta 50 milijardų eurų. Tai yra nemenka suma. Turėčiau pasakyti, kad e, kai kurie, į kai kurios verslo interesus reiktų atsižvelgti, norint sukurti panašią vertę, ekonominę vertę. Pirmininkė, ES dažnai yra kritikuojama dėl to, kad lietai priima sprendimus. Ir aš visa, visada sakau, kad kai tikrai prireikia, ES gali būti labai skubi, greita mašina, mechanizmas sureaguojantis greitai. Ir aš manau, kad tai yra viena progų, kai greita reakcija būtų reikalinga. Aš manau, kad ciniška yra tai, kad vakar aplinkosaugos agentūra paskelbė ataskaitą dėl neišmoktų pamokų projektų, kiek kokį poveikį atsargumo priemonės netaikymas gali turėti. Ir aš manau, kad čia būtų klasikinis pavyzdys. Jeigu neveiksime, tuomet kaštai ateityje gali būti milžiniški turiu du svarbius klausimus Europos komisijai. Vienas yra štai koks šiandien. Niderlandų parlamente vienas ministras, e, ministerijos darbuotojas paskelbė, kad ministerijos pareigūnė paskelbė, kad ji Žemės ūkio ministrų taryboje pasiūlys bent jau sumažinti neonikotinoidų naudojimą ir fiprinolo naudojimą. Norėčiau paklausti, ar ji yra gavusi daugiau informacijos nei turi komisija, ar čia jos savo iniciatyva daromi veiksmai. Kitas klausimas, ar komisija turi minčių dėl to, kokių šansų turi tas pasiūlymas taryboje. Ir galutinis mano klausimas, ta ministrė ministerijos pareigūnė pasakė, kad jeigu Europoje nebus susitarta dėl šių pesticidų naudojimo mažinimo, tuomet ji pasiūlys nacionalinės priemonės. Ir mano klausimas yra štai koks, ar teisiškai tai yra įmanoma. Ačiū. Labai ačiū, dabar dar steiksiu žodį EFSOS atstovams šių išvadų autoriams ir Austrijos atstovui, jeigu norėtų sureaguoti diskusijos eiga. Ne, jie nenori reaguoti. EFSA, prašau. Tai norėjau pažymėti, kad EFSOje mes tikrai svarstome visus veiksnius, įkūrėme esame darbo grupę, kuri toliau dirba, tam, kad e, galėtumėme turėti integruotą požiūrį į problemą. Ir labai trumpai dar norėjau pažymėti, kad mes atsižvelgiame ne tik į poveikį pavienėms bitėms, bet savo rizikos vertinime svarstėme ir poveikį kolonijos plėtrai, visai kolonijos elgsenai ir panašiai tuos dalykus tikrai buvo atsižvelgta. Und abschließend möchte der Kommission nochmal das Wort geben. Bitte. Pabaigai dar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponai Pudlė. Ačiū, ponai pirmininkė. Daug klausimų buvo užduota, nežinau, ar skirsti man pakankamai laiko į visus atsakyti. Mes turime labai daug laiko, taigi galite kalbėti kiek tinkamas. Labai ačiū. Buvo klausimas, kuris kartojosi. Pirmasis uždavė ponas Deivis, kokiu priemonėms jis komisija. Norėčiau grįžti į praeitį. Keturiose šalyse priemonės jau pradėtos taikyti. Dviejas pradėjo taikyti Italija ir Vokietija 2008-aisiais jau buvo pristatytas. <clears throat> Kukurūzams buvo uždrausta naudoti šios pesticidus Slovenija pradėjo taikyti priemonės atitinkamas e, visoms grūdinėms, kultūr, grūdinėms kultūroms 8 metais ir Prancūzija 12 metais rapsams, kukurūzams ne. Taigi, Vokietijoje dėl didelio toksinio poveikio bitėms susijusio su netinkamu neonikotinoidų naudojimu. Bitės patyrė plataus masto toksinį poveikį, beveik mirtiną. <clears throat> Ket, taigi šie keturi pavyzdžiai, kuriais galima remtis, kaip minėjo ponas Gerbrandi, Niderlandai nekantriai laukia rezultatų, yra nekantrus ministrų tarybos darbo tvarkė pirmadienį Niderlandų prašymų yra įtrauktas atitinkamas klausimas. tačiau šios Niderlandų atstovės pateiktas pasiūlymas yra pateiktas jos iniciatyva, kadangi komisijos pasiūlymas dar nėra žinomas ir Niderlandai grasinasi e, pradėti taikyti nacionalinės priemonės, tačiau keturios valstybės narės tą jau daro. Komisijos pasiūlymai nebus neprieštaraus valstybės narėse galiojančiams priemonėms, nes mes Manome, kad galbūt dar tose kitose valstybėse taikomos priemonės nėra paremtos pakankamai mokslininkų išvadomis ir mes pasitelkėme EFSA ir Austrijos ekspertų išvadas, o EFSA savo išvadas pateikė prieš savaitę, sausio 16 dieną. Taigi EFSA užtruko maždaug 9 mėnesius, kad atsakytų, sureaguotų į mūsų prašymą. O mums e, bent jau savaitę skirkite, kad galėtume apmastyti savo pasiūlymus, tai dešimt dienų būtų neblogai. Bent jau mažiausia tokį laikotarpį gauti. Taigi pirmadienį nemažai jūsų e, mus paraginta daryti, taip pat ir ponė Gerlingti, reikia, kad <clears throat> tiksliau daugumą jūsų siūlo taikyti proporcingumo principą, taip pat ir ponė Gerling. Ir e, šie pesticidai naudojami dviems augalų rūšims, tokias, tokioms kaip medvilnė, saulė gražos, kukurūzai ir rapsai. Tai yra E, bičių mėgstami augalai ir kukurūzai ypač <clears throat> bičių mėgstami, kadangi e, bitės geria jų įskiriamą skystį. Taip pat ir cukriniams runkeliams, runkeliams šie pesticidai yra naudojami. Taigi reikia dabar viską įvertinti, įvertinti būsimus proporcingus veiksmus. Taip pat e, remiantis likščiolinė administracinė praktika. Mes paprašėme trijų įmonių, kurio Bayer, Singanta ir dar viena, pareikšti savo oficialias pastabas. Sausio 16 dieną, kuomet gavome EFSA išvadas, mes į jas kreipėmės ir e, paraginome iki rytojus, sausio 25 pateikti uh, savo komentarus, laukiame oficialaus atsakymo <clears throat> ir jį papildysime pesticidų gamintojų oficialią reakciją. Aš jums minėjau apie jų baiminimas, būkštavimus, kad bus prarasta 50 tūkstančių darbo vietų. Taip pat, pa, pat atliksime atitinkamą palyginamąją analizę tarp tų minėtų trijų įmonių pateiktų atsakymų ir pesticidų gamintojų atsiliepimų. Pone Klas klausė apie alternatyvas. Sudėtinga būtų šiek tiek atsakyti šį klausimą. Jau matėme, kad Vokietija ir Italija uždraudė pesticidai šiais apdaroti kukurūzų sėklas ir <clears throat> Italijoje tai e, neturėjo, šis veiksmas neturėjo jokio neigiamo poveikio derlingumui. Prancūzija uždraudė atitinkamai apdaroti rapsus, taip pat e, apie jokias neigiamus padarinius mes informacijos negavome, e, tačiau Prancūzijoje kukurūzų du trečdaliai sėklų yra apdarojami, vienas trečdalis yra neapdarojamas pesticidais. Šiuo metu mes atliekame atitinkamą vertinimą dėl e, galimo alternatyvaus e, tų augalų sėklų, tų augalų, kurios pritraukia bitės sėklų apdarojimą. Taip pat buvo minėta dulkių problema. Labai svarbu mažinti šių dulkių apimtis, tiek sėjos metu, e, tiek barstant atitinkamus pesticidų neonikotinoidų granulės ant dirbožėmio, tiek purškiant. Svarbu rasti atitinkamą įrangą, e, sėjamasios mašinas, kurias naudojant būtų galima sumažinti toksinių dulkių debesų apimtis sėjos metu. Šiuo metu dar negaliu Jums pateikti konkrečių pasiūlymų, pirmadienį to taip pat negalėsiu padaryti, kadangi šiuo metu vyksta parengiamieji darbai ir netgi ir paprašius pirmininkaujančios Airijos ministrui, iki pirmadienio nespėsime parengti reglamento pasiūlymo. Taigi mes e, imsimės veiksmų dviem kryptimis. Pirmiausiai skirsime dėmesio moksliniams tyrimams. Austrijos agentūros atstovai, tiek EPS atstovai mums minėjo, kad trūksta duomenų. Svarbu tas spragas užpildyti duomenų trūkumo mokslo tyrimų generalinio direktorato kolegos turėtų intensyviau plėtoti, vykdyti du su bitėmis susijusius projektus arba pradėti naujus mokslo tyrimų projektus. Ir e, šie moksliniai tyrimai nieko bendro neturi su privačiu sektoriumi, nes buvo priekaištavimo, kad remiamasi duomenimis, kurias pateikia privatus sektorius, e, suinteresuotas sektorius e, ir dėl to tie duomenys negali būti visiškai patikimi, mes užtikrinsime visišką duomenų patikimumą, kadangi remsimės tik mokslininkų duomenimis, um, mokslininių institucijų. Po to, aišku, reikės imtis teisėkros veiksmų, tačiau pasikartosiu, neturime galimybių ir aš nenoriu nieko nuslėpti, tačiau šiuo metu neturime jokių galimybių jums pranešti e, kokie turėtų būti pagrindiniai arba svarbiausi siūlysiamų teisės aktų aspektai, kadangi manome, kad laikas mūsų nespaudžia. E, dabar žiema, bitės į lauką neišskrenda, <clears throat> jiems nereikia grįžti į avilius ir e, nektaro jos nerenka šiuo metu. kukurūzai bus pradėti sėti priklausomai nuo atskirų Europos regionų kovo balandžio mėnesiais. Savame suprantama, jų kukurūzų sėklos šiuo metu yra apdarojamos, nes trečdalis kukurūzų sėklų yra apdarojamos neonikotinoidais jau šiuo metu. Taigi, turime dar kelias savaitės tam, kad galėtume parengti šį teisės aktą, apsvarstyti jį su įvairiais suinteresuotais subjektais, žemdirbiais savame suprantama, nes jie daugiausiai e, susiję su šio klausimu, pesticidų gamintojais, taip pat bitininkais, kurie patirs tiesioginį poveikį per savo bites, taip pat su kompetitingomis valstybių narių institucijomis, politinėmis institucijomis. Mūsų laukia tokiu būdu nemažai klausimų spręstinų tam, kad visi galėtume išsiaiškinti visas aplinkybės. Na, galbūt galiu prognozuoti, kad vasario pabaigoje, kovo pradžioje bus pateiktas teisės akto projektas, o tai reiškia, kad e, tęsime poveikio įvertinimo procesą svarstysime įvairius įmanomus veiksmus, juos derinsime, nes nenorime nukrypti nuo proporcingumo principo. EFSOS atstovai minėjo, kad esama penkių neonikotinoidų iš viso. Atrodo, kad tik dėl trijų kyla daugiau problemų, tačiau su jais bandymai nebuvo atliekami, tačiau reikėtų dar ir šias aplinkybės įsiaiškinti, EFSA tą turėtų padaryti yra šešta medžiaga fipronilas, tai nėra neonikotinoidas. Mes paprašėme EFSOS taip pat atlikti poveikio įvertinimą. Atitinkamas išvados turėtų būti pateiktas 13 metų kovo mėnesį. Jeigu pateiktas neigiamas vertinimas, tuomet nuo to laiko. Nuo to momento taip pat reikės imtis atitinkamų priemonių prieš fibronilą. Mhm tačiau reikia palaukti EFSOS išvadų, kurios, kurių sulauksime veikiausiai kovo mėnesį. Pone Klas minėjo svarbu dalyką, tai yra būtinybė <clears throat> atsižvelgti į bičių sveikatą, vertinant pesticidų naudojimo riziką. Taip, šis klausimas yra labai svarbus. Mes paprašėme EFSOS kadangi anksčiau tai nebuvo atsižvelgiama. Ir mūsų pozicija laikui bėgant, bėgant pasikeitė įvertinti pesticidų keliamą grėsmę bendrai aplinkai, tačiau ypač bitėms ir e, EFSA turėtum mums <clears throat> parengti atitinkamą grėsmės bitėms vertinimo dokumentą, atitinkamas išvadas 2013 m. gegužės mėnesį. Visą tai susiję su, kai kur jūsų minėta, 11 metais patvirtinta bičių saugojimo e, sveikatos užtikrinimo strategija, nes e, daug bičių kolonijų išmiršta šiuo metu. Pesticidai čia aišku atlieka vaidmenį, žemės ūkis atlieka vaidmenį, kiti faktoriai negali būti pamiršti ir reikia vertinti visų šių faktorių visumą. Tačiau nuo to momento, kai pesticidai ir neonikotinoidai buvo identifikuoti kaip uh, svarbiausi arba labai svarbus bičių mirtingumo sukeliantis faktoriai ir ypač įvairios lygos e, bičių, kuriamis gali sirgti bitės, tai būtina imtis veiksmų ir e, su šiais reiškiniais kovoti, <clears throat> tai naudojant pavyzdžiui leistinus vaistus, kurie nepalieka pėdsakų meduje, tačiau daug sudėtingiau yra pritaikyti žemės ūkio praktiką. Ir strategija bičių sveikatos išsaugojimų, kurią parengėme su kolegomis iš kitų generalinio direktorato aplinkos, žemės ūkio ir kitų. Tai yra labai svarbus dokumentas ir ponė Benį įminėjo Ponas Prizogėlas kalbėjo apie pesticidų naudojimo poveikį kovojant su rankoforus ferugenus, tai yra palmės puolančių parazitų. Ir tos palmės auga Viduržėmio jūros regione Tai yra toks didelis skarabėjas, kuris mm, graužia palmes <clears throat> jų žievėje. Jis įsikūrė ir tuo metu, kai palmės žydė, jeigu yra naudojami pesticidai. Ir, aišku, tas parazitas yra sunaikinamas, tačiau bitės taip pat žūsta. Kartais netgi taikoma tokia praktika, kai e, palmių žiedai yra nupjaunami, datulių palmių, kadangi datulės viduržėmė jūros regiono europinėje dalyje neauga, jos auga Magrebo regione. Ir e, mes e, tik turime taikyti tokią praktiką, kad naudojant pesticidus, uh, kovoti su palmių parazitais, reikia nukarpyti palmių žiedus, kad bitės neužsiterštų šiais pesticidais, nuo jų nežūstų, nežūtų ir tą reikia paaiškinti <clears throat> palmių augintojams. Pone Poč, minėjote, kad komisija pakeitė savo nuomonę, taip mes tą padarėme, nes kreipėmės į dvi agentūras ir gavome atitinkamas mokslininkų išvadas Komisijai sudėtinga yra imtis veiksmų, remiantis tik tai tam, <clears throat> tikro, tam e, tikromis e, nuojautomis bitininkų. Jau dešimt metų bitininkai būkštauja dėl neonikotinoidų naudojimo poveikio, Prancūzijoje taip pat ir Belgijoje Tačiau mums reikėjo gauti atitinkamų įrodymų ir tos įrodymus gauti nebuvo lengva. Ir būtent dėl šių trijų mokslinių išvadų Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje tie įrodymai buvo iš dalies Noriu pabrėžti iš dalies pateikti, kadangi EPSai trūksta dar labai daug duomenų ir mes dėl to pakeitėme savo poziciją. Net ir galėdami įtarti, kad neonikotinoidai daro neigiamą poveikį, žalingą poveikį bitėms, turint omenyje, kad pesticidų gamintojams ir žemdirbiams e, šių medžiagų uždraudimas būtų padaręs didelės žalos ar padarytų didelės žalos. Mes turime <clears throat> pasiremti, e, pasitelkti darimo principą ir įvertinti mokslininkų informaciją apskritai tam, kad galėtume pasitel, pasitelkti tą apdairumo principą. Ir dabar tokios informacijos gavome atitinkamų išvadų pavydalu iš EFSOS, kitų agentūrų, tačiau vien dėl to, kad EFSA pakankamai domenų nesukaupė, mes nesidėsime visiškai sudėję rankų, mes iš dalies taikysime apdairumo principą. Pane pirmininkė, manau, kad e, tiek galėjau pateikti Jūsų informacijos reaguodamas į komiteto narių klausimus ir pastebėjimus. Jeigu pasigėdote kokią nors atsakymą, tai galėčiau dar papildyti. Kas dėvis dabar? Labai greitai. Na, kaip ir susidariau įspūdį apie tai, ką norėjo pasakyti komisija, bet jūs naudojate tokius žodžius, mes galvojame, vertiname, laukiame tyrimų, EFSOS ir panašiai. Ir tuo pat metu jūs reagavote iš kart. Tai aš nelabai suprantu. Kada mes sužinosime, kuomet jūs pateiksite teisėkros pasiūlymus? Žemės ūkio tarybos posėdis įvyks pirmadienį, reikia palaukti rezultatų. Dabar nieko daugiau negaliu pasakyti. Okay, Chris Davis, wir fangen dann mit der zweiten Fragerunde an. Die erste ist jetzt beendet. Sind noch weitere Fragen? Nein. Galime pradėti antrą klausimų atsakymų ratą, nes pirmasis baigėsi. Ar būtų dar papildomų klausimų? Nėra daugiau klausimų, tai noriu padėkoti. Pavelas dar norėtų paklausti. Hey, just, just really, uh, short. Uh... E. Dar trumpas dalykas. Išgirdome komisijos atsakymą iki 12, 12 metų tai buvo tik tai istorijos ir pasakos. Pacituosiu 2003 metų tekstą, mokslinio instituto tekstą tai yra Junktinių valstijų aplinkos apsaugos agentūra, kuri remiasi moksliniais duomenimis. Jis sako, kad ši pesticidai yra labai toksiški bitėms ir kitiems apdulkintojams. Ir tai gali būti mirtinas, beveik mirtinas larvų po, larvoms poveikis ir motinėliai. Taigi, iki 12 metų tai nebuvo vien tik pasakos. Moksliniai duomenys jau egzistavo ir nuo anksčiau. Iki EFSOS kažkokių dokumentų praėjusiais metais pateiktų. Ačiū, ar yra dar klausimų? Nėra, taigi dėkoju dar kartą visiems diskusijos dalyviams, ponai Pudlėjai, už atsakymus į klausimus. Dis... Kolega Deivis, manau, kad uždavė tikrai labai prasmingą klausimą paskutinį ir mes dar turėsime prie jo grįžti. Kitas darbo tvarkės punktas e, yra iššūkiai ir galimybės atsinaujinančiai energiją Europos energijos vidaus rinkoje. Pone Kukovič dėje negali dalyvauti posėdėje, taigi siūlau šį klausimą apsvarstyti kitą kartą arba nes <clears throat> numatytas balsavimas mūsų komitete sausio 29 dieną baigėsi pakeitimų teikimo terminas 12 valandą, vasario 19 dieną balsuosime e, Envi komitete, ITRE komitetas balsuos kovo 18 dieną ir veikiausiai pranešimas bus tvirtinamas ir svarstomas balandžio mėnesio plenarinės sesijos darbo atvarkė. Dvidešimt devintas ir mano pranešimas beveik būčiau jį pamiršęs. Čia kalba eina apie pusryčių direktyvą, kuri reglamentuoja įvairius su pusryčiai susijusius produktus - kavą, kakavą, šokoladą, marmeladus, kremus, e, pieno miltelius ir e, sutirštintą pieną. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai būtina pritaikyti atitinkamas direktyvas, jas pakeisti, nuostatas susijusias su deleguotais teisės aktais pagal 290 straipsnio nuostatas. Buvau paskirtas pranešėjų šiuo klausimu. Rengdamas pranešimą supratau, kad e, gaminių aprašų ir apibrėžčių pakeitimai susiję su papildomai galiojimu sutikimu komisijai. Tačiau taip kaip komisija pageidauja tą padaryti, manau, kad būtų daryti nepriimtina, todėl aš savo pranešime pateikiau parlamento poziciją, kaip tai turėtų būti atlikta 12 metų lapkričio 28 dieną vyko atitinkama e, diskusija, svarstymas pranešimas, susilaukiau paramos iš kolegų, taryba taip pat šiuo metu svarsto atitinkamą komisijos pasiūlymą ir taryba labiau linkusi palaikyti mūsų poziciją. <clears throat> Taigi, deleguoti teisės aktai turėtų būti naudojami tik tai svarbiausiams elementams kartu su šešėliniais pranešėjais prieš plenarinę sesiją dar aš pamėginčiau susitarti dėl kompromiso. Tai būtų įmanoma, nes iš esmės nuomonės nesiskiria. Ir ponia Klas, kuri šiandien pavaduoja ponio Klonį pirmoji dalyvaus diskusijoje. Sofija Klonį atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje. Jie taip pat mano, kad šis pranešimas yra labai svarbus, nes reikia nepamiršti turinio aspektų, nes deleguoti teisės aktai susiję su e, ilgalaikiu įgyvendinimu. Todėl ir e, šioje direktyvoje, jeigu būtų tvirtinami esminiai pakeitimai, tai jie turėtų būti tvirtinami nebūtinai vien tik šiais tokiais būdais. Pone Bokūny pritarė pranešėjui, jo poziciją, jie patikė atitinkamus pakeitimų pasiūlymus, mano taip pat, kad Žampiero Dyrė, Natė Zomer tinkamai vertintinų pasiūlymų pateikė, tačiau ji skeptiškai vertina Lindos Makevan ir pono Utskio siūlomus pakeitimus, 20-21 pakeitimas. Aš juos taip pat e, ką tik peržvelgiau. Linda McKevin norėtų, kad antrajame priedė būtų kalbama apie atitinkamų medžiagų <clears throat> papildomą įtraukimą, o ne išbraukimą. Kila Todėl čia įvairių klausimų dėl šio pakeitimo primtinumo, tačiau e, šiaip jau mes ir aš pritariu pranešėjo pasirinktai pozicijai ir džiugu, kad dar galėsime įvairius klausimus apsvarstyti su šešiais pranešėjais. Dabar, ponė Raimės, aš iš tiesų nelabai turiu ko pridurti, tik tai galiu taip pat pritarti savo frakcijos vardu pranešėjo pozicijoje ir nekantriai laukiu diskusijų dėl kompromisinių pakeitimų. Kadangi pozicijos markiai nesiskiria, tai tikiuosi, kad greitai susitarsime. Tokių diskusijų būčiau pageidavęs svarstant taršos leidimo atidėjimo klausimus. Ponas Stas dabar. Trumpai, pirmininkė. Parlamento pozicija yra visiškai aiški. Mes pritarėme pra... pirmininko pozicijai. Na, dar yra norinčių kalbėti, ne, taigi dabar norėčiau dar steigti žodį komisijos atstovams ir komisijai veikiausiai nepatiks tokia parlamento pozicija. Prašau. Nee, ah, nee. Sachstand. Ah, das ist ein Sachstandsbericht für Mission. Ah. Yes, Mr. Chairman, um, of course. Uh, Pone pirmininkė, sveikinu. Džiaugiuosi jūsų pranešimą. Nenoriu gadinti jums vakarėlio dėl to susitarimo čia tarp jūsų, tačiau kaip praėjusi kartą buvo minėta, komisija įsitikinus, kad jai reikia deleguotojų parų galių, kad ji galėtų adaptuoti techninius nesmeninius elementus, kad galėtų tinkamai sureaguoti greitai ir nebrangiai. Nes jeigu reikės e, imtis e, įprastos procedūros pakeisti mažas techninės detalės, tai užtruks ilgai ir tai nėra veiksminga išlaidų prasme. Šiame kontekste komisija apgalėstavo, kad pranešimo projekte išbraukiamos komisijos dabartinės dalis. Pirmojo priedo 6b dalyje dėl neprivalomų ingredientų kakavoje ir šokolade ir visiškai išbraukiami įgaliojimai dėl dehidruoto pieno. Projekto, proje, projektas yra daug griežtesnis negu tarybos direktyva e, dėl džemo 113 direktyva. Ir norite išlaikyti antrą priedą dėl ingredientų, kurie gali būti naudojami džeme dėl uh, sulčių. Komisija turi galės, turi mandatą dėl papildomų ingredientų. Ir šiame kontekste, skirtingai nuo jūsų, komisija džiaugiasi uh, 20-ojų pakeitimų, kurį patikė ponė McKevin, kaip žingsnį tinkamą linkmę. Įtinkamai apibūdina, e, rašo, kad jeigu bus pakeiti ogenės receptai, greitas e, sąrašo galimų papildų pakeitimas e, būtų sveikintinas. Ir tai tam nereikalinga įprastinė procedūra. Noriu priminti, kad delegavimas e, leidžia suteikti komisijai galės papildyti aktus nesminiais dalykais. Pavyzdžiui, kai kuriais dalykais dėl cukraus ir panašiai. Todėl komisija turi turėti galę keisti tuos procentus sudėdamųjų dalių. Todėl e, būtų brangu, užtruktų daug laiko ir taip toliau, jeigu dėl tokių pakeitimų būtų laikoma, taikoma įprastinė procedūra. Dėl penkerių metų e, deleguotojų galių galiojimo pagal parlamento pasiūlymą komisija mano, kad šioms direktyvoms E, laiko privojimai ar ataskaitų teikimo pareigos netrodo proporcingi, nes praeitis, patirtis rodo, kad tik tai keli pakeitimai buvo būtini bėgant laikui. Labai ačiū. Labai ačiū. E, na, šiek tiek nustebino tai, ką išgirdome, tačiau balsuosime dėl to vasario 19 dieną ir turbūt balandžio mėnesį plenarinėje sesijoje. Turbūt. Labai ačiū. To, toliau kitas darbo tvarkas klausimas 31. Padėtis anglės dioksido surinkimo ir saugojimo srityje. CCS. Ir pirmiausia, žodis Krisui Deivisui, jis buvo pranešėjas rengiant direktyvą. Ačiū pirmininkė, malonu, kad tiek daug komiteto narių pasiliko svarstant į šį nykų klausimą. Čia kalbama apie technologiją, kad e, taip galima sutvarkyti 25 procentus pasaulio CO2 e, emisijų visas pramonės emisijas taip galima sutvarkyti. Tačiau pažanga yra labai lėta. Daug, e, gana depresyvus e, laikas, nes daug buvo dirbta plėtuojančią technologiją, daug verslo įmonių čia užsiemė tuo komisijoje, energetikos ir klimato direktoratai e, nori, kad atsirastų tų projektų, CCS projektų. Tačiau patirtis nuvilė. Pastaruoju metu išgirdome pranešimą apie NR 300, tai yra finansavimo mechanizmas, kurį mes įkūrėme. Šis komitetas e, tokį finansavimo mechanizmą pasiūlė 2008 metais, įtikino tarybą pritarti tokiai koncepcijai. Šis mechanizmas turėjo sukurti iki iš viso maždaug 6 milijardų eurų finansavimą. Du trešdaliai, e, di, di, e, du etapai sukūrė tik tai pusantro milijardo, tačiau buvo daug projektų, kurie norėjo gauti tą finansavimą ir galiausiai prieš kalėdas sužinojome, kad ne vienas CSS projektas nebus vykdomas. Dauguma pinigų turėjo bus nusisti atsinaujančių šaltinių naujoviškiams projektams, tačiau to fondo e, tikslas nebuvo realizuotas. E, pramonė gavo trigubą smūgį dėl CO2 kainų, apie ką kalbėjome šį rytą. Todėl NR300 nebuvo toks svarbus, netapo svarbių mechanizmų, tai reiškia, kad pinigai nėra tokie dideli, kaip buvo tikėtasi gauti per aukcionų mechanizmą. O tai reiškia, kad kaina kompensuoti CO2 emisijas nėra tokia, kokia turėjo būti. Daug nusivylimų. Klausimas yra, ką daryti toliau. 27 metų kovo mėnesį Europos taryba sakė, kad ji nori, e, kad 12 demonstracinių projektų veiktų iki 15 metų. Būsime laimingi, jeigu bent vienas bus patvirtintas, ne tai, kad pastatytas. Taigi, ką daryti toliau? Turime du komisijos departamentus, kurie čia yra savaujami. Pirmasis klausimas yra, kas bus toliau su e NR 302 etapu. Teoriškai prieš keletą savaičių tikėjomės, kad bus surinkta 8-900 tūkstančių svarų, e, e, tūkstančiai svarų, atsiprašau, eurų. Galbūt to užteks su subsidijomis būtų galima surinkti 300 milijonų dviem CCS projektams. Bet iš kur tie pinigai ateis? Atrodo, Italija išėjo, atrodo, jiems nerūpi toliau plėtoti šį projektą, tos projektus. Vokietija, man atrodo, neperkelė senų teisės aktų netgi. Jukne karalystė, atrodo, negali laikytis ES grafiko, nors ir būtų pateikti tie pinigai. Atrodo, tik tai E, Niderlandų vyriausybė pasirengus eiti pirmin. Tačiau CO2 kainų kritimas iki 2,6 eurų, man atrodo, reiškia, kad fondas beveik bevertis. Taigi šio pranešimo laikas, kada prasidės procesas, kada investicijų bankas realizuos tas lėšas, ir tą šimtą milijonų leidimų pateiks rinkai yra labai svarbus. Šiandien turbūt nėra tinkama diena tai daryti. Turime energijos direktorato atstovus, kurie, kaip suprantu, yra pasirengę parengti komunikatą, ką daryti toliau su CCS. Projektus jau šiek tiek matėme. Yra gana įdomių idėjų dėl reguliavimo požiūrio Aišku, noriu, kad komisija papasakotų, kada e, dokumentas bus patiktas, kad būtų galima pradėti diskusiją. Gali, turi būti ir kitų minčių, kitų idėjų. Aš ypač laukiu e, vyriausybių partnerysčių, e, nes vieno projekto kaina yra gana nemaža. Reikia kažkokių paskatų per CO2 kreditus ar panašiai, kad būtų galima įgalinti bendradarbiavimą šioje srityje. Turiu pasakyti, kad ši technologija labai svarbi. Nelabai daug dėmesio jam skiriama. Daug yra e, atstovų iš lobistų užsimančių atsinaujančiais energijos e, šaltiniais. Jeigu kalbame apie iškastinį kūrą, tai tų e, įrenginių išmetamo CO2 tvarkymas yra labai svarbus. Taigi, įdomu, ką pasakys komisija. Mėlo kolega Gardinė, kolega Kris Deivis ir du parlamento komiteto nariai, kurie dar liko posėdį ir ponį Gardinį, norėtų ką nors pridurti, jeigu netamet komisijai steiksiu žodį turiu pasakyti, kad galiu pritarti tam, ką Kris Deivis minėjo net ir turint omenyje, kad dažnai mūsų nuomonės nesutampa, taip pat kaip ir dėl apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos šios nuomonės įsiskyrė. Šiandien tačiau čia turime pripažinti, kad stovime kryškelėje, nes su CCS susijusių tikslų dar iki šiol nesugebėjome pasiekti. Italija Europos Sąjunga finansuoja svarbų projektą ir jį gyvendinant kilo tikrai nemažai problemų. Jeigu norime apsaugoti aplinką, tai dažnai CCS technologija nebūtinai laikoma ta priemonė, kurią pasitelkus šio tikslo būtų galima pasiekti. Tie, kurie aktyviai veikia aplinkos saugos rytyje ir atitinkamų tikslų siekia, lipa į barikadas tam, kad CCS sistemos dėgymui priešintųsi. jie laiko šią sistemą žalingą aplinkosaugos politikai. Galbūt politika ir kitos es institucijos, valstybės narės turėtų plačiau teiktis, keistis informaciją tam, kad sumažėtų pasipriešinimas šiai technologijai. Pirmininkas, taip, Vokietijoje taip pat yra nemaža prieš prieš šios technologijos atžvilgių, tiek turintamies uh, e, anglės dioksido surinkimą, tiek uh, saugojimą. <clears throat> Aš nemanau, kad uh, jėgainėse ši technologija turėtų būti naudojama, tačiau pavyzdžiui plieno geležies cemento gamybos srityje tą technologiją būtų galima pasitelkti, todėl labai apmaudu, kad e, tik e, vienas projektas šiuo metu yra įgyvendinamas, nes e, mes siekiame tikrai daugiau, tačiau Manau, kad visi turėtų siekti kompromiso net ir tam, kad tie projektai, kuriuos ketiname gyveninti, būtų užbaigti, kadangi daugiau komiteto narių jau nebeliko, tai suteiksiu žodį komisijos atstovui ponui Tulijai. Jis yra skyriaus vadovas klimato veiksmų, klimato, kovos su klimato kaita srityje ir CO2 mažinimo srityje. Ačiū pirmininkė, laba diena, dėkoju, kad pakvietė komisiją į šias diskusijas. Anglės surinkimas ir saugojimas. Tai yra te, ta technologija, kuri kelia daug klausimų ir jos vaidmuo energetinėme mišinėje yra kol kas neaiški. Kol kas nei vienas bandomasis, ne, parodomasis projektas nebuvo įgyvendintas Europoje, nepaisant į tai, kad tikslas buvo iki 15 metų turėti 12 tokių projektų. Mes dabar analizuojame priežastis, kodėl ši technologija uh, nepateko į 300 bendra finansuojamų programų. Kalba eina apie svarbės finansinės priemonės. Bandant technologiją iš bandomo, bandomojo etapo perkelti prie komercinio pritaikymo ar panaudojimo etapo. Ir dabar būtent e, informacija apie pasiūlymus dėl 300 galimų programų yra analizuojama. 12 metų gruodžio 18 dieną dvi technologijų grupės - CCS ir atsinaujančių energijos šaltinių e, projektai buvo siūlomi finansavimu, tačiau visa, visus finansus susirinko atsinaujančių energijos šaltinių projektai. Na ir reikia nepamiršti, kiek susidomėjimo buvo šią programą ES iš pat pradžių, dešimtaisiais metais komitetą norėčiau informuoti, kad gavome 13 paraiškų bendrafinansavimui tokių projektų. 13 paraiškų. Tai buvo faktiškai tarybos užsibriešta tiksla atitinkantis skaičius ir įvairiose kategorijose buvo siūlomi projektai, tačiau iš visų tų pasiūlymų jie jie buvo susijęs su gan aukštais standartais. Na ir tų projektų įvertinimo etapas užtruko beveik dviejus metus ir visi tie projektai buvo patvirtinti. Jie buvo visi geri aukštos kokybės projektai. Pagal programą valstybės narės turi pateikti galutinį pasiūlymo pateikimą dėl bendrafinansavimo ir čia visi projektai žlugo. Uh, nes tik dėl vieno projekto buvo patvirtintas bendrafinansavimas dėl pramoninio pritaikymo. Valstybė narė pateikė patvirtinimą na, ir galiausiai po kelių savaičių atsėmė tą savo patvirtinimą. Pradėjome uždavinėti klausimus ir pradėjome analizuoti priežastis, kodėl taip atsitiko, kodėl trūko to galtinio patvirtinimo. Ir šiandieną galime pasakyti, ir ką pasakė ir valstybės narės, kodėl tie projektai nebuvo patvirtinti paskutiniu programos gyvenimo etapu, būtent, kad trūko e, nacionalinių lėšų arba operatorių indėlių įnašų. Tiesiog atsirado finansinių spragų projekto finansavimo pakete, projektų finansavimo paketuose. Ir galiausiai atsirado tam tikrų problemų dėl to, kad uh, reikia gauti daug aplinkosaugos leidimų ir nebuvo jie gauti laiku arba dar panašiai, atsirado tokių techninių problemų. Taip pat vyksta ir nacionalinė konkurencija. Šalia NR 300, NR 300 programos finansavimo ES mastu ir dėl to valstybės narės ir nesugebėjo patvirtinti vieno, dviejų ar trijų projektų. Dar viena priežastis galėjo būti anglės kainos lūkesčiai, bet tai nebuvo vienintelė priežastis, kodėl projektai nebuvo patvirtinti. Komisija renks ataskaitą klimato kaitos komitetui, bandant detaliai panalizuoti priežastis, kodėl ši technologija nebuvo finansuojama pagal NER 300 programą. Ir aišku, visuomet yra antro šanso galimybė dar kartą galima pakviesti teikti pasiūlymus, gauti finansavimą pagal NER 300 programą įvairiems projektams įgyvendinti. Kol kas nebuvo paskelbta data, iki kada galima siūlyti projektus, dar reikia imtis procedūrinių veiksmų, kol bus tai padaryta. Pirmiausia, klimato kaitos komiteto ataskaita turi būti patvirtinta ir jie aptarta su valstybėmis narėmis. Taip pat labai sudėtinga šiandieną bandyti numatyti datą. Aišku, pirmasis konkursas, nepaisant to, kad pirmajame konkurse buvo numatyti 4 milijardai, galiausiai pusantro tik tai milijardo buvo skirta, bet pirmasis tas konkursas buvo gan sėkmingas, nes tikrai buvo nemažai e, projektų bendrafinansuota ir projektai buvo iš 16 valstybių narių. Taigi 16 valstybių narių gavo finansavimą pagal NER 300 programą įvairiems projektams įgyvendinti. Dabar, kalbant apie politinius dalykus, komisija renks CCS direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, teiks ją tarybai ir parlamentui. Ir ta ataskaita turėtų pasirodyti šiais metais. Man atrodo, kad Tai bus irgi puikia galimybė pasigilinti ir išsiaiškinti, ar nėra kokių tai politinių priežasčių, padarinių, kodėl ši technologija nėra taikoma komerciniu, mat, komerciniu lygmeniu Europoje. Taigi tokia yra pirmojo NER 300 programos įgyvendinimo analizė ir taip pat galbūt įvertinus, ar tinkamai yra gyvendinama CCS direktyva, mes galėsime išsiaiškinti, kokių žingsnių reikia imtis toliau, kad būtų galima visapusiškai pritaikyti šią technologiją komercinėje plotmėje Europoje. Hans von Stein dar pakomentuos apie CCS direktyvą. Treter Kommission haben wir da Hans von Stielen. Ačiū antras komisijos atstovas Hans von Sten, jis yra iš energetikos generalinio direktorato, prašau. Just, uh, really... Labai ačiū, noriu papildyti tai, ką pasakė kolega. Rengiamas komunikatas apie tolesnį CCS ateitį. komunikatas jau buvo įtrauktas į komisijos darbo programą 12, 12 metams. Galų gale mes nusprendėme, kad būtų geriau palaukti NER 301 konkurso rezultatų prieš teikiant komunikatą. Dabar turėdami rezultatus, mes iš tikrųjų irgi esame nusivylę, kaip minėjo panas Krisdeivis, dėl CCS dalies tame konkurse. Ir yra panašių nuogastavimų ir dėl projektų, kurie parinkti pagal ekonomikos gyvinimo programą, kur iš pradžių buvo ši, numatyti šeši didelio masto CC projektai. Vienas oficialiai buvo nutrauktas, kiti penki, kaip sakė Krisas Deivis, turi daug klaustukų. Taigi yra nerimaujama dėl CCS ateities ES ir, ir mes manome, kad pats laikas pateikti tą komunikatą. Teksto variantas jau yra, kuris, kurį kai kam teko, pavyko pamatyti dėja. E, Laikydamis tradicijos mes jo komentuoti negalime, tačiau galiu patvirtinti, kad mes e, smarkiai dirbame, stengdamėsi pabaigti komunikato rengimą kaip galima greičiau. Tai mūsų nuomonė yra labai svarbus komunikatas, ypač toje situacijoje kaip šiandien, kai matome, kad bent jau per trumpą laikotarpį grįžtama elektros gamybai naudoti iškastinį kūrą. Yra Tai kitų pokyčių skalūninių dujų tai iš gavybą Junktinės valstijos, yra klausimus e, anglės kainos palyginimus, kainą palyginti su dujų kaina. Taigi energijos gamyba Europoje didėja panaudojant daugiau akmens anglės ir CCS poreikis dėl to irgi didėja. Taigi mes tikrai smarkiai dirbame, negaliu teikti jokių pažadų, kada pateiksime komunikatą. Kaip žinote, yra daug kitų dokumentų, kurie komisijoje rengiami ryšium su ilgesnio laikotarpio politika dėl klimato ir energetikos, skaitant žalėje knygą sistemai po 20 metų ir CCS dokumentas turi būti vertamas tame kontekste, tačiau dabar mes tengiamės kaip galima greičiau parengti šį atskirą komunikatą pagal savo darbo programą. Tiek turbūt galiu šiandien pasakyti. Šiuo klausimu ačiū. Vielen Dank. Chris Davis. Labai ačiū, Chris Davis. Ačiū, sunku kažką sugalvoti dar ir pasakyti. Šiuo metu CO2 kaina pakeitė viską dar kartą. Tačiau aš manau, galima daryti prielaidą, kad antrajame etape bus kažkiek pinigų ir 300 programoje. Nepaisant to, kad tai turėjo būti atviras konkursas, viskas yra gana slapta. Kaip matau, Tai yra tik tai vienas e, dalyvis e, konkurse, tai yra Olandų e, žalesis vandenilis. Tačiau ir jie gali dar pasitraukti, kol NR300 prasidės. Na, bet geriau matyti vieną, nors vieną, jeigu ne 8 ar 12. Vėlgi grįžtant prie Niderlandų, yra klausimas, kaip panaudoti E, e, lėšas buvo lėšų skirtų įvairiems projektams, kurie nebus panaudoti. Kaip suprantu, tie pinigai grįž turbūt į bendrąjį biudžetą. Na, ko gero, jie ten ir yra dabar. Nežinau, kiek yra čia lankstumo, sprendžiant šį klausimą. Šiek tiek labiau optimistiškai galiu pasakyti, kad Junktinė karalystė, valstybės sekretorius sako, kad, kad nors jie negali prašyti NER 300 pinigų, jie vis tiek nori renkti CCS projektus, tiek sostinė, tiek kapitalas, tiek mechanizmai surinkti lėšas yra rengiami, kad būtų paremti tie e, demonstraciniai projektai. Tačiau dėja nieko nesimato realiai galbūt sprendimai priimami, kurie bus priimti po kitų rinkimų po dviejų metų. Ne. Labai ačiū, baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą, taip pat baigėme svarstyti ir visą darbo tvarkę. Ačiū abiems kolegoms, kurie sugebėjo ištverti iki pabaigos diskusijų. Kitas posėdis vyks vasario 18-19 dienomis Briuselėje prasidės 15 val. ir truks iki 18.30, 18 dieną ir 19 dieną nuo 9 iki 18.30 truks posėdis. Linkiu visiems geros kelionės namo ir gražaus vakaro posėdis baigti.